So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, recht. Kolegos, ponios ir ponai, sveiki atvykę į užimtumo komiteto posėdį. Darbos varkės pirmas klausimas, tai yra darbo atvarkės tvirtinimas, yra du pakeitimai. Šeštasis klausimas įgūdžių garantijos ir septintasis Europos kvalifikacijos Šie du klausimai atidėti, tačiau turime labai nedaug laiko, o darbo atvarkė yra daug klausimų. Taigi, norėčiau iškart pasakyti, kad labai griežtai skirstysiu kalbėjimui skirtą laiką, komiteto nariui skiriamos trys minutės, pranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir panašiai, jeigu nesilaikysime šio laiko reglamento nespėsime iki pusės septynių baigti darbo. Ir ekspertai puikiai žino, kiek laiko skirta jiems pasisakymams. Taigi, pradėsime darbą. Turime vertimą visas kalbas, išskyrus suomių, kroatų ir airių. Davids nėra, tai niekas, tikiuosi, neprotestuos. neprotestuos. Puiku. Dar turime patvirtinti ankstesnių posėdžių protokolus, balandžio 18, 19, Liepos 12 ir Liepos 13, 14 posėdžių protokolus. Mm, protokolai nebuvo pildyti. Taigi tiek. Dabar ketvirtas darbo atvarkės klausimas. Čia kalbėsime apie tikrai labai sudėtingą pavadinimą. Tai yra teisės aktų, reglamentų ir administracinių procedūrų suderinimas valstybėse narėse, kalbant apie uh, prieinamumo reikalavimus produktams ir paslaugoms. Jūs angliškai turite tą pavadinimą. Čia numatę 45 minutės skirti klausimams. Taigi norėčiau labai širdingai pasveikinti ekspertus. Aišku, mes norime pasikalbėti apie tai su ekspertais. Taip pat bus naudojama kalbos teksto metodiką, kad visi suprastų, kas yra kalbama, matytų ekrane. Pone Ingrid Heindorf iš pasaulio ateities tarybos žmogaus teisų pareigūnė ir koordinatorė Ženevos ryšių biure. Taip pat Davidas Kapoci, JAV prieigos valdybos vykdomasis direktorius, Sabin Lobning, mobilių, mobilių, mobilių gamintojų forumas, komunikacijų ir reglamentų direktoriaus pavaduotoja ir Anna Lawson universitetas, Leeds universitetas, ji yra teisės e, profesorė, direktorė neįgalių, neįgalumo centro, studijų centro direktorė. Taigi tiek ir sveikinu visus atvykusius ir nedelsiant pradėsime pasisakymus. Penkios minutės kiekvienam ekspertui skiriamos, vėlgi, kaip sakiau, laiko Neturime daug, taigi labai prašau kalbėti neilgiau nei penkias minutės. Jeigu taip darysite, būsiu ištikimas jūsų draugas. Ingrid Heindorf, pirmoji mano sąraše, pirmoji ekspertė, kuri pasakys, prašau žodis jums. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti organizatoriams už tai, kad pakvietėte ateities, pasaulinį ateities, taryb, pasaulinį ateities tarybą e, atstovus į šį susitikimą. Tai yra pasaulinė iniciatyva, kur yra skatinamos neįgaliųjų teisės. Mūsų tikslai yra trys - stebėti, kokia yra situacija. Taip pat mes atliekame tyrimus, ieškome novatoriškų sprendimų, taip pat skatiname žinių mainus ir ieškome sprendimų. Mūsų moksliniai tyrimai susiję su užimtumu, prieinamumu, nepriklausomu gyvenimu ir politiniu dalyvavimu, taip pat švietimu ir informavimu bei komunikacijų technologijomis prieinamos paslaugos ir produktai yra būtini, norint padoriai gyventi. Ir tai yra gyvybės mirties klausimas. 2014 metų tyrimai rodo, kad didelė dauguma trečiųjų šalių neturi visiškai prieinamų, visapusiškai prieinamų skubios pagalbos e, priemonių. Pavyzdžiui, 2011 m. žemės drebėjimas parodė, kad 2-4 kartus daugiau neįgalių žmonių mirė nei, nei sveikų žmonių. Ir prieinamos technologijos paslaugos būtų iš tikrai išgelbėję labai daug gyvybių. Prieinamumas yra būtina, norint mokytis visą gyvenimą, įsigyti, įgyti išsilavinimą, prieiga prie žinių, informacijos, informacinių ryšių technologijų neįgaliems žmonėms yra sudėtingas klausimas, bet tai yra visiškai būtina įgimtinė žmogaus teisė. Ir šiandienos visuomenėje internetas, įvairios kitos technologijos, kompiuteris, išmanus telefonas gali daug ką pasiūlyti, iš tiesų yra daug internetų siūlomų kursų ir panašiai, taigi prieinamos technologijos, ta prasme, leidžia mokytis visą laiką ir vystyti asmenybę ir panašiai. Pirmininkas prašo kalbėti šiek tiek lėčiau, kadangi yra tekstas pateikiamas ekrane ir yra sudėtinga šiek tiek suspėti tą tekstą pateikti. Dėkoju. Taigi, e, prieinamos technologijos ir paslaugos pagerina ir užimtumo galimybės. Prieinamumas leidžia žmonėms gauti darbą. 2013 m. tyrimai parodė, kad tai, jog trūksta prieinamumo prie darbo vietų, mokymo, viešojo transporto. Tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl priemonės užimtumui, neįgalių užimtumui skatinti yra tokios neveiksmingos. Mūsų darbo vietos radikaliai keičiasi dėl to, kad vis daugiau naudojame skaitmeninėmis technologijomis. Pagal BPO e 25 procentai darbo vietų iš esmės keisis dėl automatizuotų procesų. Prieinamumas yra galimybė visiems, taip pat ir ūkio subjektams. Prieinamumas vis dar yra suvokiamas kaip išskirtinė nauda, privalumas skiriamas neįgaliems žmonėms, tačiau prieinamumas yra naudingas visiems visuomenės sluoksniams. Kai trūksta prieinamumo, e, paveikiami yra vaikai, nešios moterys, turistai, migrantai, tie, kurie susižeidžia ir panašiai. Junktinių tautų atitinkama agentūra teigia, kad nuo 13 iki 30 metų žmonės virš 60 metų, tokių žmonių šauks labai daug. Ir taip pat matome, kad labiau prieinamas bendravimas su klientais, elektroninis, nereikalauja papildomų darbuotojų ir ne, neišaugina kaštų, taigi tai sukuria verslo galimybės, sukuriama pardavimų sistemą ir ji yra veiksmingesnė. Taip pat norėčiau pasakyti dar kelis svarbius dalykus, kurie išplaukia iš mūsų tyrimo. Teisiškai saistanti priemonė yra labai naudinga ir dėl to reikalingi privalomi standartai. Labai svarbu atsižvelgti į visus visapusiškos prieinamumo koncepcijos aspektus kalbant ir apie socialinį, intelektinį bendravimą, institucinį, fizikinį, ekonominį prieinamumą. Šis projektas parodė, kad, tarkim, kalbant apie intelektinį matmenį, kuris dažnai yra pamirštamas, europiniai standartai yra reikalingi tam, kad informacija būtų lengva suprasti ir ją naudotis. Tai yra svarbu ne tik tiems žmonėms, kurie turi intelektinę negalę, bet taip pat tiems, kurie visiems kitiems europiečiams, kurie virš 50 ir kurių skaitimo įgūdžiai nėra labai gerai išvystyti ir taip pat yra daug žmonių, kurių kvalifikacijos yra labai prasto lygmens, jiems trūksta rašymo ir skaitimo įgūdžių. Taigi tai padeda žmonėms ir tokiu būdu labiau, geriau prieinamos yra paslaugos ir produktai. Paslauga yra prieinama tik tuo met, jeigu tinklapis, kuriame pateikiama ta, ta paslauga, bus lengvai prieinamas. Taigi labai svarbu, kad produktai ir paslaugos būtų naudojami kuo galima daugiau žmonių, kad nereiktų specifinių bruožų ar pritaikymo specialaus. Taigi pabaigai dar norėčiau pasveikinti visus tuos, kurie prisidėjo rengiant Europos prieinamumo aktą ir aš visapusiškai prituriu ambicingam bendro prieinamumo pagrindui, sistemai, tiekiant produktus ir paslaugas ES. Dėkuoju. Labai ačiū. Dabar tik surodu ponui Davidui Kapoci, JAV prieinamumo valdybos atstovui. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, garbėjai komiteto nariai. Dėkuoju už tai galimybę pasisakyti šiame komitete turi per 30 metų patirties šioje srityje. Po vienas iš devinių advokatų, kuris patarinėjo kongresui šio klausimu, kuriant e, amerikiečių negalį aktą. Taip pat mes pasiūlėme per 20 reglamentų neįgalumo klausimais. Taip pat su keturiolika kitų komitetų dirbome rengiant E, rengiančios teisės aktus, taip pat bendravimas su 150 kitų organizacijų. Tad e, dėl to galiu pasidalinti savo patirtimi. Vien iš pabrėžti, kad šios pastabos yra mano asmeninė nuomonė ir neatspindi federalinės vyriausybės nuomonės. Pirmiausia, reikia jūs pasveikinti, kad imate svarbos prieinamumo klausimo, tiesa, e, tam tikrų produktų ir paslaugų atveju, tačiau nuvilia ribota taikymas rytis. Pavyzdžiui, įtraukiami kai kurie iš išoriniai pastatų elementai, taip pat transporto infrastruktūra ir automobiliai. Mūsų agentūra reikalauja, kad federaliniai valstybės, e, tai valstijos lygio pastatai būtų pertvarkyti ir tarp tokių pastatų yra ir valstijos įvairios institucijos, e, teismai, restoranai, baseinai piknikų vietos, taip pat ir e, net ir paplūdimiai. Mes rengiame naujus reikalavimus e, šalikeliams, taip pat e, perėjoms ir naujus, naujus reikalavimus mediciniai įrangai. Manome, kad neįtrauk šių dalykų prieinamumo aktas yra nepilnas. Kitas dalykas reikia užtikrinti, kad reikalavimai būtų pritaikyti funkcinių lygmenių. Čia aš pasirinkti pavyzdį iš JAV. 91 metais mes e, išleidome amerikiečių su negale prieinamų didinimo gailės. Ir ten numatėme, kad bankomatai, kad bankomatuose visa naudojama informacija būtų pateikiama taip, kad vartotojas galėtų nepriklausomai naudotis, net ir tokia tai, vartotojas turi regėjimo negalių. Tačiau šis reikalavimas buvo labai labai miglots, labai neaiškus ir tai reiškia, jog labai dažnai tiesiog prie bankomato buvo pritaisomi papildomi plakatai su aprašymų brailio raštu, tačiau pati bankomato sistema nebuvo keičiama, todėl bankomatai nebuvo nu, tinkami naudoti neregių teisų gynėjai reikalavo, kad taip pat būtų numatytas ir audijoje įrašas, kad duotas man banko matu. Ir buvo priimtas teismas sprendimas, kad kadangi gairės yra ne, neaiškios, netikslios, negalima pagal jas reikalauti audio įrašo. Taigi 12 metais mes perrašėme gairės ir numatėme, kad bankomatai galėtų būti pritaikyti ir performas pateikti balsu pritaikėme naujus reikalavimus, taip pat numatėme, kad būtų įrengtas ir ausinių prijungimo e, galimybė ir dabar tokių yra per 100 tūkstančių bankomatų JAV, kurie tinkami yra ištik naudoti. Mes taip pat turime numatę tinkamą standartą, kuris kaip tik tokius dalykus sprendžia, beje, dar tą pat kriusų aktas, tačiau mes taip pat įtraukėme ir išmatuomus techninius reikalavimus. Svarbu, kad techniniai reikalavimai aptartų prietaso reikalavimus, tuomet nebereikia kalbėti apie funkcinius reikalavimus. Ir funkciniai kriterijai naudojami tik bendram produktų vertinimui bei tiems gaminiams, kuriems nėra numatyta konkrečių techninių reikalavimų. Kai jau vienam kitam gaminiui pritaikomi yra techniniai reikalavimai, nebereikia vertinti jo iš veiksminės pusės. Dabar šie informacinių technologijų standartai yra atnaujinami pritaikome e EN 301549 Europos viešų pirkimų standartą, kuris numato ir funkcinius kriterijus, ir techninius kriterijus. Ir e, taip pat prinamumo akte numatomi, kaip ir pas mus, šie vienie kriterijai. Taip pat labai manau, kad būtų galima teisę aktą sustiprinti, jeigu būtų plačiau naudomis EN standartas. Toliau. Norėčiau paraginti kiek atsargiau naudoti CE ženklą, žymint tokių prietaisų prieinamumą, ypač kai kalbama tik apie funkcinį prieinamumą. Funkcinius reikalavimus sunku išmatuoti, sunku įvertinti, kaip jau minėjau pavyzdys su bankomatais. Kartais vienas, vienas panašus gaminys gali būti prieinamas, o kitas panašus jau nebebus prieinamas. Todėl šalia CE ženklo pasakytina, kad e, toks ženklas gali būti nepakankamai formatus vartotojams. Pavyzdžiui, bankomatams gali būti numatyti tikrai reikalavimai. Ir jeigu, tarkim, bus numatytas tam tikras atstumas, e, kurį rengti tuos bankomatus, 1200 mm. Ar to užteks ar ne? Matome, kad e, gamintojai galėtų parinkti čia šios varius charakteristikas ir pažymėti paskui gaminį kaip prieinamą. Kaip tik dėl su panašios problemas mes sudūrėme JAV. Galiausiai raginčiau užtikrinti gerą įgyvendinimo sistemą ne, neužtenka vien, kad asmens galėtų imtis teisinių veiksmų, reikia daugiau priemonių. Reikia imtis e, žmogaus teisų gynimo principais, reikia numatyti bausmes, taip pat ir galimybę individams ginti savo teisės. Pasakytina vis tik, kad e, sistema gali būti nepakankama, nes jeigu nebus tinkamos gyvenimo sistemos, e, aktas nepasieks reikalavimų. Dėkui už galimybę pasisakyti. Labai ačiū. Toliau. Sutiksiu žodį Sabinai Lubnik, gamintojų forumo atstoviai. Labai ačiū. Parengiau pristatymą. Norėčiau jį parodyti. Taip, ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mus pasakyti dėl prieinamumo akto. Pateiksiu, aš atstovausiu mūsų formą, mūsų mobiliųjų įrenginių gamintojų formas, mes jungiame gamintojų šis rytyje ir jau daugiau nei 8 metus dirbame mobilumo srityje. Kogi pasiekėme? Parengėme GARI duomenų bazę, kuri yra tap, e, e, duomenų bazė, kuri patikė informaciją apie mobilius telefonus ir planšetinius kompiuterius, kurie yra prieinami. Ten galima gauti informaciją apie 120 tūkstančių, tiksliau 1200 e, mobilių telefonų, kurie yra prieinami. Ir ši, ši duomenų bazė yra pateikiama 16 kalbų. Kalbant apie šį prieinamumą aktą, norėčiau pabrėžti, jog reikia ypač pabrėžti tą pozityvę žinę. Pirmiausia, reikia įgalinti vartotoją, skatinti prieinamumą ir didinti prieinamumą. 18 įmonių dalyvauja GARI projekte ir jos yra spareigos pateikti informaciją ir prieinamumo charakteristikas, kurios jau yra įrengtos plačiai gaminamuose gaminiuose ir taip pat dalinti informaciją su suinteresuotomis šalimis, ypač su neįgaliųjų bendruomenė, būtent per gerį platformą. Pagrindinė gerį projekto misija - pateikti informaciją apie jau esamus sprendimus vartotojams, kad vartotojai galėtų atsirinkti tokį įrenginį, kuris atitiktų jų poreikius. Taip pat, kai matome, kad gaminiuose pateikiama informaciją apie prieinamumą ir tą informaciją patikimą vienoje vietoje, tai didina konkurencingumą. Na, čia pabrėžti keletą dalykų, kuriuos jau minėjo Deividas savo kalboje. Ir čia kalbėsiu apie CE ženklą bei funkcionalumo klausimą. Dėl CE ženklo, tai labai svarbu suprasti, jog čia, vadinasi, principu viskas arba nieko. Vadinasi, jeigu CE ženklas bus panaudotas, panaudotas prieinamumą didinti, tai gamintojai turėtų galėti pasakyti, kad gaminys yra prieinamas, tuomet naudoti ženklą arba ne. Tačiau iš tikrųjų prieinamumas nėra tokiu būdu užtikrinamas, tokiu, tokiu dviejų kategorijų būdas negali būti užtikrinamas. Ir dabar norėčiau pailistruoti tai. Štai pavyzdžiui yra du gaminiai, kurie šiuo metu pardavinėjami rinkoje. A įrenginys, kuriame yra daug įvairių, įvairių charakteristikų, kurios leidžia šį gaminį naudoti prastai matantis asmenims ten yra galimybė padidinti ir padiškinti ekraną ir taip toliau. Tačiau nėra pateikima informacija brailio raštu ir taip pat nėra instaliuota e, skaitytuvo, kur skaitų tekstą ekrane. Ir tai reiškia, kad visiškai akli asmenys negalėtų nuoti šio įrenginio. Toliau B pavyzdys. Ir ten, ten yra labai daug galimybių naudotis kurtiesiems. Pavyzdžiui, yra galimybė video ryšį bendrauti gestų kalba taip pat e, teksto vertimo į garsą sudarinamumas, tačiau nėra, nėra galimybės numatyti geresnę skambučių kokybę ar pritaikyti prie klausos į aparatų. Vadinasi, toks gaminys nebūtų naudingas klausos problemų turinčiam asmeniui. Taigi, nei vienas šių gaminių nebūtų nu, pateikiamas į rinką pagal C ženklą, nes C ženklas e, naudoja viskas arba nieko prieigą. Tad nors abu įrenginiai yra labai prieinami, labai gerai užtikrins prieigą, jie visgi nebūtų galėjami patekti į rinką. Kitas dalykas - funkcionalumas. Nemanome, kad e, dabartinis aktas yra parašytas remiantis funkcionalia perspektyva. Pavyzdžiui, pirmame priedė dabar kalbama, kad pateikti galimybės e, informaciją pateikti alternatyvę spalvą. O pagal standartą e EN 301549 rašoma, kad gaminys turi numatyti bent vieną galimybę pateikti informaciją, kuri būtų nepriklausoma nuo spalvos matymo. Taigi matome, kad ši taisyklė yra daug konkretesnė ir pramonė turi priimti konkretesnį sprendimą, kaip, jį, kaip ją įgyvendinti. Toliau, norėčiau pabrėžti, kad mes palaikome tikslą, jog reikia įgalinti vartotoją, ir suprantame, kad pareigos čia tenka ekonomikos veiklos vykdytojams, kad jie turi formuoti vartotoją, pateikti visą reikiamą informaciją apie esamus sprendimus, kurie dabar yra pasikėbė rinkoje. Tačiau taip pat manome, kad reikia rimtis funkcionaliu požiūriu ir reikia daugiau dėmesio kreipti į ataskaitų teikimo klausimą, o ne CE ženklo naudojimą. Na, kadangi trūksta laiko, tai kitų skaidrų išsamei neaptarsiu, tačiau tiems, kam yra įdomu, kodėl mūsų manimų CE ženklas nepadės pasiekti mūsų bendro tikslo, mes turime čia keletą argumentų. Baigdama tik pasakysiu, jog žinoma, mielai bendrausime su parlamentu ir komisija, kad pasiektume savo bendrus tikslus ir kad rastume geriausią būdą, kaip tai padaryti. Labai ačiū. Labai ačiū. Toliau. Anna Lawson iš Leeds universiteto. Okay, many thanks, Chair, and it's... Dėkoju pirmininkė, labai džiaugiuosi galėdama būti čia šiandien Europos parlamente. Uh, Parlamentas tikrai jau ilgai, e, seniai e, kovoja už neįgalių žmogų teisės. Aš kalbėsiu apie tam tikrus e, atvejus konkrečiai. Dabar aš kalbėsiu apie teisinius klausimus, o ne apie moralinius. Taip, pirmiausia, teisinis įpareigojimas. Čia remiamės Junktinių tautų negaliųjų e, teisų konvenciją. Be abejo, visi žinote šią konvenciją, ji buvo ratifikuota, ratifikavo daugumą valstybių narių, bet tik viena nėra ratifikavusi. Taip pat Europos Sąjunga yra ratifikavusi šią konvenciją. Ir Europa įgyvendindama šią konvenciją E, kaip tik buvo įvertinta stebėsinos komiteto praėjusiais metais, buvo įvertinta, kaip ES įgyvendina konvenciją ir buvo įvertinti šie pasiūlymai dėl prieinamumo akto ir buvo paraginta, kad ES kuo greičiau priimtų šį tiesiog aktą. Konvencija, neįgalių teisų konvencijoje yra numatyti įsipareigojimai dėl prieinamumo ir e, valstybės konvencijos šalis privalo užtikrinti lygę prieigą prie fizinės aplinkos, transporto, informacinės aplinkos, komunikacijų technologijų bei kitos infrastruktūros, bei kitų paslaugų, kurios teikiamos visuomeniai. Taip pat valstybės komisijos šalis turi imtis priemonių, kad nustatytų ir pašalintų barjerus ir kliūtis. Taip pat turi pritaikyti, numatyti minimalius standartus bei gairias, ir taip pat turi kurti ir skatinti dizaino sprendimus, bei turi kurti prieinamas informacinės ir komunikacinės technologijas. Taigi konvencija gana konkrečiai apibrėžia įsipareigavimus. Čia kalbame devintąjį straipsnį bei kitus konvencijos straipsnius. Ten nu, prieinamumas yra vienas svarbiausių negalių teisų konvencijos bruožų. Ir tai yra horizontus klausimas, kuris sprendžiamas virsi vietose. Ir pabrėžiama, kad tai yra pamatinė teisė, be kurios neįmanoma neįgaliesiams įgyveninti kitų savo žmogaus teisų. Kas dar pabrėžtina apie neįgaliųjų teisų konvenciją? 4.3 straipsnis. Ten reikalavime, kad šalis konvencijos narės konsultuotųsi su neįgalių organizacijomis, būtent kuriant e, politinės priemonės, kurios yra skirtos konvencijos įgyvendinimui. Manau, kad tai yra labai svarbu prieinamumo kontekste. Toliau, tarkime, teisinės galimybės. Taigi yra šis teisinis įpareigojimas yra įsipareigojami žmogaus teisės srityje, ES prisėmė kartu su valstybėmis narėmis. Ir dabar tai bandome gyveninti prieinamumo aktu. Ir tai yra proga užtikrinti geresnį vidaus rinkos funkcionavimą, taip pat tuo pačiu galimybė įveikti priekybos barjerus bei skatyti esamų barjerų, kurie dabar kyla dėl to, kad prieinamos standartai yra ne, nesuderinti ir nevienodą valstybių narių. Tai yra vis dėlto kliūtis valstybėms narėms įgyvendinti savo įsipareigomus pagal neįgaliųjų teisų konvenciją. Taip pat prieinamumo aktas yra galimybė ES aptarti prieinamumo sampratą ir pritaikyti tai kitose ties aktuose, pavyzdžiui, viešų pirkimų direktyvoje bei kitose kontekstuose. Tarkime, audiovizualinės žiniasklaidos kontekste ir kitur. Dabar perkime prie moralinio klausimo. Prieinamumo trūkumas kainuoja. Mes dažnai galvojame apie tai, kiek kainuoja prieinamumą užtikrinti, tačiau kai prieinamumo nebuvimas taip pat kainuoja. Jei technologijos yra neprieinamos, tai kainuoja. Ir tai parodo du pavyzdžiai. Jie buvo pateikti Junktinių tautų žmonių su, su negale komitetui. Pirmiausia, Vengrijos byla, kuomet buvo kalbama apie neprieinamus bankomatus. Tada buvo parodyta, kad tokie bankomatai kelia grėsmę neįgaliesiams. Tai reiškia, kad neįgalieji turi pateikti savo banko informaciją kitiems asmenims ir na, patikėti tiems žmonėms PIN kodą. Ir tai reiškia, kad didėja grėsmė, jog neįgaliai bus išnaudojami finansiškai. O visa tai, o visa, visa tai neįtraukiama yra į bankų draudimo sistemas, nes draudimas negalėjo asmenims, kurie atskleidė savo asmenį kitas žmonėms. Toliau, kitas buvo atvejai Švedijoje. Jungelin prie Švediją bylą. Manau, kad šią bylą daug kas iš jūsų esate tai girdėję. Ten buvo kalbama apie tai, kad e, darb, darbdavys neužtikrino savo interneto svetainės prieinamumo ir tuomet e, asmo negalėjo įsidarbinti, nors buvo tinkamas šiam darbui, nes darbdavys nutarė jau per brangu pritaikyti interneto svetainę. Na, yra ir daugiau pavyzdžių, Ingrid apie, apie tos pavyzdžius jau kalbėjo, labai puikiai pailustravo situaciją. Baigdama čia pasakyti, kad ES valstybės narės turi prievalę veikti neprieinamumas turi savo kainą, tiek finansinę, tiek emocinę, tiek visuomeninę. Jie, ta, ta kaina tenka patiems negalėsiams bei kitiems asmenims. Ir Europos prieinamumo aktas tai yra Europos galimybė atnešti pokyčių. Galima kalbėti, kaip šį pasiūlymą stiprinti, kaip jį pagerinti, tačiau reikia neišleisti iš akių, kad tai yra labai svarbi priemonė. Labai svarbi priemonė, kurią ES valstybės narės turi prievalę priimti ir gyventi. Ačiū. So, allen Expertinnen und Experten recht herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Dėkojame ekspertams už pristatymus. Nesilaikėte penkių minučių nustatyto laiko, tačiau nepaisant to, tikiuosi, kad rezultatų pavyks pasiekti tinkamų. Dabar pirmiausia, išklausysime pranešėjo ir šešėlinio pranešėjo. Tada ponas Kozo yra pranešėjas, Prašom jums dviem minutėm žodis. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Šių klausimų tikslas, mano manimu, bent jau yra išgirsti ekspertų pristatymus. Pranešėjas bei šešėlinis pranešėjas pranešėjas E, tokiu atveju galėtų šią informaciją įtraukti į dokumentą, į rengiamą pranešimą. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną spragą. Visame. E, čia, čia kai ko trūko, tiesą sakant. Trūko žmogaus, kuris atstovautų Europos neįgaliųjų forumą. Ši organizacija taipogi yra glaudžiai susijusi su rengiamu pranešimu Manau, kad galime parodyti pavyzdį bent trumpai išklausyti šios organizacijos atstovų, taip galbūt jie galėtų mums paaiškinti, pasakyti, ko jie iš mūsų laukia. Nepaisant to, labai džiaugiuosi bendradarbiavimu, bendru darbu su bendra pranešėjais. Kaip kad jau išgirdome, šis darbas yra tikrai svarbus ir kelintis daug iššūkių. Ačiū dabar žodis Richard Howitt. Jo nėra, tai tada ponė Stevens dabar. Dėkoju, pirmininkė. Be jokios abejonės aš labai džiaugiuosi, kad tai yra dabar organizuojami tokie klausimai. Labai svarbu yra pasinaudoti galimybę aptarti šias problemas. Kaip kad mūsų kolegos e, dabar norėčiau aš taipogi pabrėžti, jog reikia kalbėti apie tai, ką daro mūsų e, šios organizacijos, tiksliau, kurios dirba su neįgaliaisiais. Tikiuosi, kad dar kitų posėdžių metu bus progos apie tai padiskutuoti. Aš taipogi norėčiau išgirsti neįgalių, Europos neįgalių žmonių e, forumo atstovus čia. Taigi, jeigu jūs tam neprieštarautumėte, būtų labai gerai tai padaryti. Pirmininkas. Ačiū už pasiūlymus, bet tai jau kaip tik ir yra numatyta. Dabar, ponia Harkin. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad visų e, negalėjau kalbėtų išklausyti, bet matau, kad yra užrašai e, Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kalbėtojams, dėkojame už puikią įžangą į šį klausimą. Na, perspektyva dabar šiek tiek kitokia mums yra parodyta, mes šiek tiek kitokiu kampu į tai žiūrime. E, tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai su ekspertais dirbs. Ir aš taipogi galiu iš e, ekspertų daug pasimokyti, taigi galime taipogi pasiremti ir kitų šalių patirtimi. Taip mes galime, na, tikėkime, kad e, bus parengtas, tiksliau, e, geras dokumentas. Taigi labai e, tikiuosi, kad kiti šešėliniai pranešėjai dirbs su pranešėju ir kad bus parengtas tikrai geras prieinamumo aktas, kuris įneš teigiamų dalykų į neįgalių žmonių gyvenimą. Ačiū. Ačiū. Kostadenkos nėra, taigi Tatjanas Danokai dabar žodis. Prašom jums. Prašom. Pone Tatjana Ždanoka. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad ką tik tai atvykau į posėdį, buvau įstrigusi kamščiuose. Taigi, kiek girdėjau, buvo kalbėta apie tuos asmenys, kurių nėra šiuose klausimuose. Taigi aš labai palaikau prašymą pakviesti neįgaliųjų organizacijų atstovus į tokius klausimus. ko gero, pagrindinis dalykas, į kurį reikėtų koncentruotis, ne tik tai techninis prieinamumas. Mes juk esame užimtumo komitetas, turime savo pridėtinę vertę čia įnešti ir pagalvoti apie tai kaip visas reikalingas socialinės sąlygas neįgaliesiams užtikrinti. Tai tiek būtų trumpai. Danke sehr. Laura Acea sehe ich nicht. Ačiū. Laura čia nėra, Žuel Mela nėra salėje. Taigi Dominik Martin, dvi minutės jums. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad yra rengiami klausimai šiuo klausimu, džiaugiuosi, kad buvo kalbėtojai pakviestų ekspertų, tačiau Europos komisijos direktyvos pasiūlymas siekia užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą ir pašalinti kliūtis laisvam judėjimui, e, tuo pat metu paskatinti tinkamesnę įtraukti ir e, autonomiją e, žmonių. Tačiau be jokios abejonės tai yra susiję su įmonių finansais, taipogi su savivaldybių, valstybių e, ir viešaisiais finansais ir supirkimais viešaisiais. Tačiau, ko gero, neįgalumo klausimas dabar naudojamas e, vieningos rinkos e, skatinimo labui. Ir dabar fizinis prieinamumas ir prieiga prie produktų yra kaip ir painojama, tai yra ne, neadekvatu, bet to jungtinių tautų CRPD konvencija yra kaip ir trojos arklys. Čia kaip ir federalinės ES e, idėja propaguojama yra. Dėkoju. Ačiū. Dar yra du kalbėtojai sąraše. Na, o po to Jeigu niekas e, neprieštaraus, tai ponios Koza ir ponios Stevens e, pasiūlymų siūlyčiau išklausyti Katrin Noten, kuri yra Europos neįgaliųjų forumo e, vykdomoji direktorė. Jeigu niekas tam neprieštarautų, tai taip ir padarysime, puiku. Na ir galiausiai po to išklausysime ponios Kozą, pono Arne Girikė. Ačiū už galimybę pasakyti. Aš esu iš Europos neįgaliųjų forumo. Mūsų forumas, jo nariai atstovauja neįgaliems europiečiams ir jau daugelį metų esame didžiausias kovotojas siekiant prieinamumo akto Europoje ir mes toliau tą darome ir per šią teisėkuros procedūrą. Labai norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti ir taip pat norėčiau padėkoti kitiems parlamento nariams, kurie atkreipė dėmesį į tai, kad pagal Junktinių tautų konvenciją privalu prasmingai bendrauti su neįgalysiais per ju, ju, ju, juoms atstovaujančias organizacijas, aptariant visus jiems rūpimus klausimus. Prieinamumo aktas yra labai reikšmingas ir svarbus, kadangi turi galimybę pakeisti daugiau nei 80 milijonų neįgalių žmonių gyvenimą, taip pat 190 milijonų pagyvenusių žmonių. Tokiu būdu produktai ir paslaugos būtų jiems prieinami ir finansinė prasme, jeigu teisingai bus primtas šis aktas, negalės negali žmonės galės pirkti internetu, pirkti lėktuvo bilietą, atlikti bankinkystės paslaugas. Tai, tačiau reikia, kad tas aktas būtų veiksmingas, veiksmingas įstatymas ir išplėsti taikymo sritį dėl to reikia. Mes toliau tikimės bendradarbiavimo su užimtumo komiteto nariais tam, kad prieinamo aktas būtų stiprus teisės aktas. Daugelis taip pat mano, kad bankomatai turi būti prieinami ir neturi būti pažydinėjama jungtinių tautų konvencija. Ir čia reikia keisti ne tik techninius aspektus, tai mes džiaugiamės, kad tam pritarė ekspertai ir reikalauja, kad akto apriektis būtų išplėsta. Taip pat įstatymas yra stip, svarbus tik tuomet, jeigu yra įgyvendinamas. Taigi mes tikimės, kad įgyvenimo mechanizmas irgi bus pasirinktas efektyvus. Per daug išlygų, išimčių gali sumenkinti tekstą, dėl to reikia atsargiai naudoti išimtis ir išlygas. Mes tikimės, kad užimtumo komitetas savo pranešime atkreips į tai dėmesį ir tikimės, kad prieinamo aktas bus vertas savo pavadinimo. Mūsų forumas yra pasirengęs visuomet jums padėti, padėti ir šiam komitetui per visą teisėkuros procesą. Dėkoju. So, Ačiū norėčiau šį beitą paaiškinti. Kai kviečiu pasakyti šešėlinius pranešėjus, o jų nėra, tai aš labai norėčiau, kad frakcijų atstovai pasakytų, kas pasisako už vietoj to šešėlinio pranešėjo. Dabar e, Jūta Štainruk. Tikriausiai negirdėjote, kai prašiau, nematėte, kai prašiau žodžio anksčiau, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad Europos neįgaliųjų forumas gavo galimybę pasisakyti Pranešėjas to paprašė ir koordinatorių posėdėje mes apie tai kalbėjomės, tačiau dėja dauguma tam nepritarė. Taigi labai džiaugiuosi, kad galiausiai buvo suteikta galimybė formo atstoviai pasisakyti. Nes mes neturėtumėme vien tik tai kalbėti apie žmonės, turime jų išklausyti, tų žmonių, kuriems tas aktas pats svarbiausias. Ir iš tiesų laukia nemenkas darbas susidūrėme su tam tikromis problemomis vieningoje rinkoje, tų problemų buvo anksčiau, neįgalieji irgi turi teisę gauti prieigą prie produktų, nebūtinai tų, kurie yra iš jų šalių, bet yra, kad juos galėtų įsigyti ir iš kitų valstybių. Taryba blokavo, blokuoja horizontalųjį kovos su diskriminavimu reglamentą ir tą padarė vėlgi. Uh, kai baigsis ta blokada, tikimės, kad tas teisės aktas galiausiai pateks į parlamentą. Kita problema yra ta, kad na, yra draudimo dalykai, sveikatos draudimo klausimai, kurie irgi yra susiję su neįgaliųjų prieinamumu prie tokių paslaugų. Taigi aš tikrai džiaugiuosi tomis diskusijomis, kurios įvyko, jos labai įdomios. Ir mes džiaugiamės, kad pateikiami konkretūs pavyzdžiai, kad yra pateikiami konkretūs pavyzdžiai ir tikimės, kad jų bus pateikta daugiau apie tai, kaip galėtumėme pagerinti komisijos pasiūlymą. Pirmininkas dėkoju, gal galėtumėte raštu tos pavyzdžius atsiųsti. Jie iš ties būtų mums labai naudingi tolesnėme darbe. Ponas Gerikė, ačiū. Dėkoju visiems, kurie pasisakė. Mes kalbame apie komisijos pasiūlymą šiandieną, teisės akto pasiūlymą, e, siekiant pagerinti prieigą prie paslaugų ir produktų. Tam procesui vadovauja Adamas Koša ir aš įsivaizduoju, kad mes tikrai puikiai čia atliksime tą darbą ir galėsime įgyvendinti šį teisės aktą. Na, norėčiau kelis dalykus pakomentuoti. Man atrodo, kad keli dalykai man na, ir asmeniškai yra labai svarbus. Pirmiausia, reikia plačiau pripažinti akliesiems padedančius šunis ir kitus gyvūnus, kurie pagelbsti akliesiems ir restoranuose, parduotuvėse pas mus Vokietijoje, taip pat viešajame transporte pasitaikė atveju, kai tokie šunys yra neįleidžiami, taigi mes turime pasirūpinti, kad visoje Europoje būtų pripažįstami aklųjų vedliai šunės ir kad visur galiotų tos pačios taisyklės. Dar vienas dalykas. Man ir mano partijai tai yra labai aktualus dalykas. Būtent mums reikalinga Europoje tylos teisė, nes matome daug atvejų Europoje, kai parkuose, kavinėse, traukinyje, prekybos centruose žmonės, pažiūrėjau, išlaipinami iš traukinio dėl to, kad jie E, dėl to, kad, tarkim, e, moteris maitina krūtimi kūdikį ir e, mes tikrai turime visoje Europoje pasirūpinti, kad tas prieinamumo aktas būtų pritaikomas toks, koks yra ir Didžiojo Britanijoje, tam, kad galiausiai nebūtų diskriminuojamos krūtimi maitinančios motinos. Taigi mes turime galimybių veikti šioje srityje ir turime jomis pasinaudoti. Ordnungsbedarf. Ich wusste nicht, dass Stillen unter Behinderung fällt. Aber jetzt. Ačiū. Aš nemanau, kad maitinimas krūtimi čia patektų į tarp negalių. Dabar žodis e, kitam kolegai. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, köszönöm a hozzá... Ponas Koša. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už galimybę pasakyti. Nežinau, ar šie klausimai turi, turėtų būti baigiami mano pasisakymu, mano išvadomis, bet vis tiek norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti tiems, kurie šiandien kalbėjo ir norėčiau išreikšti padėką ir Europos neįgaliųjų forumui atstoviai, kuri pasisakė, bet, bet, bet kuriuo atveju yra nemažai problemų ir visi, kurie kalbėjo, pabrėžė tai, kad taikymos rytis yra per daug ribota. Tačiau jeigu negalėsime pakeisti produkto dizaino, jeigu nebus taisyklių, kaip turėtų atrodyti produktas, koks turėtų būti jo dizainas, niekas nepasikeis, neįgalus žmonės ir toliau negalės gauti prieigos prie atitinkamų produktų ir paslaugų. Dėl to neturėtumėme riboti savo požiūrio. Mums reikalinga neribojama galimybė naudotis paslaugomis ir produktais. Ir atsižvelgiant tai, ką sakė kolega prancūzas, norėčiau pabrėžti, kad neįgaliųjų problemų neturėtumėme maišyti su nacionalinė politika. Tai yra du labai skirtingi klausimai. Ir aš nenorėčiau, kad nebūtų sureaguota į tas pastabas. Kalbame čia apie žmogaus teisės. Ačiū. Taigi, diskusijos šiuo klausimu baigiamu šiandieną. Norėčiau padėkoti ekspertams, už jų pasisakymus, kurie buvo labai naudingi mūsų pranešėjui, tolesniam jo darbui ir, jokios abejonės, tai praturtins pranešimą. Dėkojame už jūsų paramą ir pasisakymus. Dėkojame ir vertėjams ženklų kalbą ir taip pat dėkojame už panaudotą technologiją, kažkas Hamburgė atsakingas už šią technologiją, kai kalba virsta tekstu. Taigi terminas spalio 20-oji pakeitimų pateikimams, pakeitimus svarstysime lapkričio 29-ąją, balsuosime sausio 25-26 dienomis. Dėkoju. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Europos socialinių teisų ramstis. Pranešėja Marija Žao Rodrygės, kuri yra pas mus posėdėje. Taigi dar norėčiau pasveikinti ir Alaną Larsoną, kuris yra specialusis komisijos patarėjas, pirmininko Junkerio patarėjas, kuris irgi šiandien atvyko laiko turime nedaug, taigi bus tik kelios minutės pasisakymams. Pirmiausia, Marija Žao, po to ponas Larsonas, 10 minučių jam numatyta. Galimybė pasakyti, mums tikrai labai malonu, kad atvyko specialusis patarėjas iš komisijos. Bet pirmiausia, Marija. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu pradėti tą darbą šiame komitete su visais kolegomis ir aš norėčiau, kad mes kartu su kolegomis pasiektumėme ir parengtumėme tikrai svarbų prasmingą pranešimą, nes aš manau, kad mums reikia stipraus Europos socialinių teisų ramščio, kad galėtumėme išspręsti piliečiams rūpimas problemas, kad piliečiai galėtų patys valdyti situaciją ir galėtų atkurti pusiausvyrą ES ir Eurozonoje. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą bet man atrodo, kad parlamentas turėtų toliau tęsti darbą ir siekti dar daugiau, kad būtų pasiektas saistantis susitarimas e, tarp parlamento ir tarybos, taip pat įtraukiant ir socialinius partnerius. Ir saistantis susitarimas būtų pagristas konkrečiais veiksmais ir priemonėmis, kaip būtų galima įgyvendinti šį ramstį. Dėl konkrečių priemonių norėčiau pasakyti, kad mano siūlomas pranešimo projektas jame yra reikalaujama pateikti drąsių minčių, ypač kalbant apie dalyvavimą darbo rinkoje. Įgūdžių garantijos turėtų tapti nauja teisė, ypač kai kalbame apie skaitmeninį raštingumą bet e, taip pat svarbu, kad būtų užtikrinamos lygios galimybės vyrams ir moterims. To turime siekti, peržiūrint atlyginimų ir atostogų sistemas ir geriau pritaikyti atitinkamas paslaugas. Taip pat turime pasirūpinti, kad padorios sąžiningos darbo sąlygos būtų numatomos visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo įdarbinimo tipo formos ir ypač turint omenyje, kokių padarinių turi dabartinė skaitmeninė revoliucija. Dėl to ir siūlome tai, kad būtų parengta direktyva dėl sąžiningų sąlygų, kalbant apie visas įdarbinimo formas. Na, o kalbant apie socialinę riziką, naujo senos, nauja sena rizika. Čia mes akcentuojame vaiko garantijų sistemą, taip pat jaunimo garantijų planą ir taip pat reikalavome, kad būtų išspręsta dirbančiųjų skurstančių problema ir taip pat, kad būtų parengta sistema minimalioms pajamoms užtikrinti. Problema dėl pensijų irgi yra svarstoma. Aišku, mes žinome, kad viskas yra susijęs su visuomenės senėjimu ir aš manau, kad geriausias būdas spręsti šias problemas yra užtikrinti didesnį užimtumą visur. Taip pat reikalingos patikimos priemonės ir tai turėtų būti ir teisės aktai ir taip pat ekonominės valdysenos pusiausvyros užtikrinimas daugiau dėmesio skiriant socialiniams rodikliams. Aš siūlau konvergencijos kodeksą kurio pagalba galėtumėme sukurti makrosocialinę stebėseną ir kai tik tai matome didelių socialinių problemų ar disbalanso, turėtumėme tuomet imtis veiksmų ir pritaikyti griežtesnės priemonės. Ir galiausiai, kalbant apie tas griežtesnės priemonės, tai čia aš turiu omenyje ir finansinės priemonės. Priemonės socialinėms investicijoms skatinti ir taip pat namoji sidabrinė taisyklė fiskalinio konsolidavimo procese. Taip pat mes žinome, kad daug kas priklauso nuo mūsų galimybių spręsti mokesčių vengimo problemą, nes daug pajamų šaltinių egzistuoja, tiesiog jais nėra pasinaudojama ir taip pat reiktų daugiau nuveikti Europos finansinių priemonių srityje ir aš čia norėčiau pabrėžti Europos strateginių investicijų fondą, kuris daugiau turėtų būti sutelkiamas ties gerų darbo vietų kūrimu, socialinėmis investicijomis ir taip pat turi nepamiršti ir struktūrinių fondų, nes e, jie yra pagrindinė priemonė siekiant socialinės anglaudos. Galiausiai aš manau, kad reiktų atsižvelgti į eurozonos specifinius poreikius ir dėl to siūlau konvergencijos didinant standartus e, variantą bandant susitvarkyti su asimetriniais šokais. Taigi tai yra drąsios idėjos, bet norėčiau pasakyti, kad esame piliečių atstovai ir turime būti drąsūs, turime tenkinti jų lūkesčius ir aš tikiuosi jūsų paramos siekiant parengti drąsų ir aktualų pranešimą. Ačiū. Vielen Dank. Nun geht es weiter. Labai ačiū. Toliau stiks rodė Alin Larsenui, pano Junkerio specialiajam patarėjui. Ačiū ponė pirmininkė, laba diena. Man labai malonu dalyvauti nuolatinės konsultacijose dėl pono Junkerio paskos iniciatyvos dėl Europos socialinių teisų ramščio. Čia kalbame apie užimtumą, socialinės darbę, socialinį teisingumą bei saugumą. Aš esu pirmininko patarėjas, tačiau <clears throat> nesu komisijos atstovas. Ir kaip patarėjas, kai galčiau dirbti kaip patarėjas, man pačiam reikia išklausyti nuomonių, taip pat reikia man ir susipažinti su jūsų darbu ir su jūsų darbu socialinių teisų ramščių srityje. Šio pasiūlymo pagrindas yra kitų metų išsakytas Mums prioritetas daugiausia dėmesio skirti dėmesio augimui, užimtumui ir socialiniai įtraukčiai. Šitais metais per savo metinę kalbą pirmininkas Junkeris kalbėjo apie šią iniciatyvą ir taip pat prieš dvi savaitės pakartojo ją, kalbėdamas, kad per pasus trijus metus per 8 milijonai žmonių susirado darbą, tačiau nedarbo lygis vis dar per daug aukštas. Taip pat išlieka socialinis neteisingumas. Todėl reikia greitai dirbti Europos teisų ramšės rytyje, nes Europa nepakankamai sociali. Tokia buvo pirmininko nuomonė. Ir to baigsiu trumpą politinio konteksto apžvalgą. Dabar norėčiau aptarti ekonominį, socialinį ir demografinį veiksnius ar iššūkius, su kuriais susidoroti turi ši iniciatyva konstatacinėme dokumente išskiriamas keturias priežastis, kodėl reikia socialinės Europos. Pirmiausia, krizės poveikis, didelis poveikis krizės, kuri vyko prieš 8 metus, lėtas augimas, mažas darbėtų kūrimas, aukštas nedarbas, skurdas bei socialinė atskirtis. Antras punktas - kintanti darbo situacija, skaitminė ekonomika. Matome, kad ekonomika labai greit kinta, yra giga ekonomika, jis skaitmenizuojasi, taip pat reikia kalbėti apie tai, kokį poveikį daro technologijų pokyčiai bei kokie galimybės ir iššūkiai siejasi su automatizacija. Trečias dalykas - demografinės ir socialinės tendencijos, ypač Europos senėjimas. Šiuo metu vienam pensininkui tenka keturi dirbantieji. Po vienos kartos vos du dirbantieji teks vienam pensininkui. Tai gali sukelti spaudimą tarp generaciniam e, kontraktui. Paskutinis dalykas yra divergencija, o ne konvergencija Europoje. Tai ypač eurozonai yra netvaru. Toliau. Krizės poveikis bei e, sunkus atsigavimas kelia klausimų, kas socialinė Europoje veikia, o kas neveikia sakėme, kad yra toks nepatogus klausimas, kuris gali būti formos taip. Kaip čia yra, kad skurdas ir neligybė Europoje taip plačiai paplitę? Nepaisant to, kad Europoje yra geriausia socialinė sistema pasaulyje. Ir rinka yra pati stipriausia pasaulyje - 500 milijonų vartotojų bei milijonai įmonių. Galbūt trūksta socialinių teisų gyvendinimo, galbūt yra ne, trūkumų socialinio saugumo, saugos tinklo srityje, o gal ir kitų problemų. Reikia šis klausimus atsakyti, rasti atsakymus, kitaip nesugebėsime numatyti tinkamų reformų paketo. Vienas iš dažnai keliamų klausimų per konsultacijų procesą yra, koks yra skirtumas tarp dabartinio socialinės srities teisės aktų visumos ir e, tarp e, numatomų socialinių teisų ramščio. Norėčiau pasakyti, kad dabartiniai teisės aktai buvo sukurti pažingsniui. Problemos buvo identifikuojamos, buvo rengiami tyrimai, ruošiamas direktyvos, vis tai buvo aptariama ir galiausiai politinio proceso metu patvirtinama. O Europos teisų ramstis yra kitoks dalykas. Čia reikia labiau holistinio požiūrio kad reikia geriau suprasti pastarųjų dešimties metų ekonominius socialinius pokyčius bei kitus iššūkius, kurie kyla ateityje. Čia kalbam apie skaitmeninę ekonomiką, senėjimą bei divergenciją. Ir ši užduotis yra labai nauja ir vis dar atsirandanti, tačiau vis tiek ją reikia spręsti. Taigi, kovant su šiais sunkumais galime pasiremti atsirandančių pasaulinių sutarimų dėl socialinės politikos vaidmens Vienas to elementas yra Tarptautinio valiutos fondo bei valiutos banko ir EBPO ir Tarptautinės darbo organizacijos sutarimas, kad e, augant neligybė yra ne tik socialinė problema, bet ir ekonominė problema. Augant neligybė yra ekonominio augimo kliūtis. Būtent tokią žinę siuntė šios institucijos per G7 posėdį, kuriame dalyvavo darbo ministrai Ir taip pat šią mintį Kristin Lagarde, TVF vadovė bei panas Dragi Europos Centrinio banko vadovas nesiniai pakartojo. Taip pat konstantame dokumente įtraukėme žinę dėl to, kas politikos yra veiksminga priemonė, nes matome, jog tos valstybės narės, kuriam geriausiai sekasi ekonominės rytyje, turi geriausiai plėtos socialinės sistemas. Trečias dalykas - lankstumas ir saugumas yra nauja idėja, kad lankstumas ir saugumas gali viens kitą paremti, kad tai nėra prieštarus dalykai. Taip pat, tačiau reikia užtikrinti socialinį saugumą lankščiai skaitmeninėje ekonomikoje. Toliau, lyties dimencija. Užimtumo srityje, pajamų srityje. Skirtumą tarp vyrų ir moterų čia yra didžiulis iššūkis ekonominiam augimui. Taip, Kaip vyksta konsultacinis procesas? Yra trys darbo srautai. Pirmiausia, kalbama apie esamus teisės aktus, kas pasteisina, kas ne. Toliau kalbama apie darbą ateityje bei gerovės sistemas. Čia kalbama apie skaitmeninę ekonomiką. Ir toliau kalbame apie socialinių teisų ramstį ir Europos pinigų sąjungos ateitį. Čia kalbama apie žinių plėtrą, politikos priemonių jų kūrimą. Toliau norėčiau perėti prie keleto išvadų iš konsultacinių posėdžių, kuris sudalyvavau. Buvo daug posėdžių Briselyje, su varis komitetais bendravome, su NVO bendravome, taip pat su valstybės narėmis. Pats vykau į Berliną, į Vieną, į Romą, į Kopenhagą, Stokholmą ir toliau vyksiu į kitas sostinės vėliau, rudenį. Ir ką galime pasakyti po šių diskusijų? Pirmiausia, matome Europos Sąjungos sistemų juodąją skylę, jeigu tai galim pavadinti. Juodoji skylė tai reiškia, kad trūksta tiltų grįžti į užimtumą valstybių narių. Salinės politikos netinkamai pritaikytos yra e, transformacijoms, kurios vyksta darbo rinkoje. Čia ir resursų klausimas, ir privatų klausimas kyla. Mūsų paramos sistemos vis dar pritaikytos praeities darbo rinkai kuomet mokamos yra nedarbingumo išmokos, tačiau nėra realių tiltų, kaip grįžti į užimtumą. Ta patvirtina ir statistika. Vidutiniškai 10 procentų žmonių, kurie netenka darbo, gauna naują, gali pridėti iš naują pradžią, nes gauna naujų mokymų ir panašiai. O 90 procentų turi rasti naujas darbo vietas, pasikeitusioje darbo rinkoje, turėdami savo senus darbo įgūdžius. Tai yra didžiulis iššūkis aš tai pavadinčiau e, socialinės ir darbo rinkos juodąją skilę. Ir manau, kad yra pats aktualiausias klausimas rengiant Europos socialinių teisų ramsti. Kitas svarbus dalykas, taip pat su jie su juodąją skilę, tai skaitminės ekonomikos plėtra ir naujos darbo sąlygos. Čia kalbame apie švietimą, darbo įgūdžius, tačiau taip pat tai susijęs su tuo, kad tradiciniai ir darbo kontraktai, tradicinės darbo sampratos nebetinka, nes jas keičia naujos darbo formos. Ir čia kalbama apie gigą ekonomiką. Ir nėra, neįmanomas atsistabdyti technologijos revoliucijos. Ir matome, kad politiniai sprendimai atsilieka. Todėl reikia kuo greičiau imti sprendimų, kad būtų galima užtikrinti saugumą darbuotojams ir tuo pačiu leisti naujas lankščias darbo formas. Tai aš klausimas kuri taip pat dažnai kelia per konstacijas, kaip ES teisų ramstis dėrės su ES valstybinarių makroekonominė politika. Ką aš atsakau? Na, formaliai konstitucinius dokumentus tai neįtraukiama. Tačiau tai siesi su trečiojo darbo srautu ir proceso pabaigoje e, dokumente, kuris buvo parengtas prieš Romos viršūnų sutikimą, turi būti numatyta į, įtikinama su ekonominė strategija, tiek socialinė strategija, tiek ekonominė strategija, nes tai yra dvi tos pačios monetos pusės. Galiausiai, paskutinis dalykas, kas ką turės padaryti. Ar reikia daugiau Europos, ar daugiau reikia atsakomybių valstybėms nariams ir, ir socialiniams partneriams. Na, svarbu tai, kad valstybės narės yra atsakingos už darbo rinkos socialinę politiką. Ir jos turi glaudžiai bendrauti su socialiniais partneriais, kurie Aš arti mato darbo realybę, salinę realybę. Tačiau Europa turi numatyti darbo tvarkę, rodiklius, gairias, kad būtų galima perėti nuo finansinės Europos prie socialinės Europos. Ko, ko dabar dauguma nori, ypač beje apie tai kalbėjo ir TVF vadovė ir apstinio banko vadovas. Taigi, per nors kelis mėnesius komisija pateiks savo planą, kaip gerinti socialinę situaciją Europoje teiks pasiūlymus, kaip atvekti į konkrečius žmonių nuogastavimus ir bus pateikta plati holistinė vizija ateičiai, būtent Europos socialinio modelio ateityje. Dar vieną norėčiau pridurti komentarą. Įprastinė situacija nebegali tęstis, nebent tai nepasteisins, seni modeliai nebetinka ir ekonominis augimas yra lėtas jo, ir jo neužteks. Taip pat neužteks fragmentiškų reformų. Mums reikia naujo modelio, kas numatytų įtraukų augimą ir užimtumą. Ir čia reikia, kad tas modelis būtų ir labiau tinkamas verslui, ir būtų socialesnis. Nes per pasą dešimt metų mes nei buvome palankus verslui, nei palankus iš socialinės pusės. Ne. Reikia užtikrinti ir gerą darbo vietų kūrimą, ir užtikrinti geresnių darbo vietų kūrimą. Tokios baigiamas pastabas. Labai ačiū, kad išklausėte ir mielai toliau stebėsiu jūsų darbą bei skaitysiu jūsų pranešimą, kai jis bus parengtas. Labai ačiū. Ačiū, ačiū ponia Lansonai. Dabar suteiksime žodį pranešėjui dviem minutėms, ponas Vandekendelerė. Ačiū pirmininkė, pirmiausia norėčiau padėkoti E, kolegijai poniai Rodrygės už teksto projektą. Europos e, socialinių teisų ramstas nega, neturėtų būti vien tik tai gerų intencijų kažkoks tai sąrašas. Mes turime kalbėti apie 3A indeksą, socialinį 3A indeksą Europoje. Europos komisija bei pranešėja šiandien pasakė, kad ramstis turi būti sudarytas ir iš dabar egzistuojančių nuostatų, ir iš naujų finansinių instrumentų. Taigi Europos politikos kryptis tam tikrose srityse turi būti peržiūrėtos šią prasme. Mes turime užtikrinti geresnę ateitį Europos socialiniam modeliai, ypatingai tokiame pasaulyje, kur neligybė vis didėja. Ypatingai užimtumo pasaulyje, kaip kad ponas Larsenas sakė. Taipogi reikėtų dar nurodyti tai, ko mes pagidavome ir ką galime pasiekti. Nereikėtų pamiršti, kad tam tikrose valstybėse narėse didėja skeptiškumas ES atžvilgių. Todėl reikėtų stiprinti socialinę politiką. Reikia taipogi pasižiūrėti, kasgi įgyvendinimo srityje vyksta. Reikia, kad Europos socialinės teisės įgytų daugiau matomumo ir patikimumo. Manau, kad reikėtų dirbti su trimis didžiosiomis kategorijomis, apie kurias kalba komisija. Pirmiausia, lyčių lygybė patenkant į darbo rinką ir tvari bei adekvati socialinė pas, um, um, Taipogi dėkoju iš anksto už bendradarbiavimas būsimas su ponio Rodrygės. Ačiū. Dabar EKR vardu panas Gerikė. Ačiū. Pirmininkė, kaip EKR e, grupės šešėlinė pranešėja, labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbame apie Europos socialinių teisų ramstį. Norėčiau patikoti ponui Larsenui už jo dalyvavimą posėdėje kolegos. Ar Jeremy Riftingo Europos uh, apie Europos sapną esate girdėję. 2014 metais jis e, išleido e, knygą apie tą vadinamą švelnėje galę. Galbūt tai nėra pats patraukliausias ES įvaizdis, tačiau ten yra kalbama apie bendradarbiavimą, o ne apie konkurencingumą. Yra kalbama apie gyvenimo kokybę, kuri būtų svarbesnė už pelną. Ir čia būtų tokia amerikietiška e, svajonė su vadinamaisiais soft arba e, švelniaisiais idealais, kaip kad Armtrom vokiškai tai skambėtų. mums reikalingos tikslios e, socialinės idėjos. Manau, kad mūsų socialinės idėjos turi turėti ateitį, turime atviras diskusijas apie tai, diskutuoti. Be jokios abejonės reikia atsižvelgti ir visuomenės nuomonę šio klausimu. Komisija iki gruodžio mėnesio konsultuosis su piliečiais bei suinteresuotomis e, šalimis. Gerbiami ponios ir ponai, būtent taip yra geresnė teisė, kura, kuriama. Jeigu mes kaip parlamentas įstosime per anksti, tai kur galbūt bus uh, šiek tiek e, pristabdytas tas procesas. Reikia apie tai kalbėti su visais. Ir dabar ar daugiau Europos iš tikrųjų būtų naudinga? Mes tikimės tai išsiaiškinti e, diskusijos metu, šios diskusijos metu. Ačiū dabar Alde vardu, ponas Kalvė Hambon. Ačiū pirmininkė. Porą minučių man yra skirta tokiam sudėtingam klausimui, todėl kalbėsiu apie svarbiausius dalykus. Dėkoju poniai Rodrygės už atliktą darbą. Alde frakcijoje mes manome, kad sutarties devintą straipsnį reikia keisti. Kaip kad EPP kolegos jau sakė, labai svarbu yra suteikti socialinę dimenciją Europai, Europos Sąjungai. Europos Sąjunga nėra vien tik tai e, ekonominė ar vieningos valiutos sistema. Europos Sąjunga e, taipogi yra asmenų laisvė ir klėstėjimas. Tai taipogi tai reiškia, būtent mes už tai ir pasisakome. Su labai daug pasiūlymų sutinkame, be jokios abejonės. E, dabar tos minutės, tą visą minutę ne, galbūt ne, nevardinsiu to, kas mums tinka. Tik tai pasakysiu, kad tam tikrais aspektais e, mūsų e, nuomonės išsiskirtų dabar dėl kiekybinio aspekto. 60-30 procentų mes tam nepritartume. Suapvalinus vėlgi visai kitokie rezultatai būtų Aš siūlyčiau kalbėti apie socialinę rinkos ekonomiką, o ne apie socialinį modelių, to, modelį tokį vieną kurpalių visiems, nes e, sudėtinga būtų jį pritaikyti toje sistemoje, kur veikia 27 skirtingi socialiniai modeliai. Nereikėtų pamiršti, kad yra dar ir kitų aspektų, kaip pavyzdžiui su tipo, skirtingų tipų sutartimis elgtis. Artimiausio laikotarpio perspektyvoje, ko gero, reikėtų tobulinti tai, ką turime dabar. Platforma diskusijoms yra nebloga, tačiau susidurėme su problemomis taipogi. Mes turime pasiūlymų, kurių čia nėra. Dar pateiksime raštu tuos pasiūlymus poniai pranešiai, kuri beje turiu pagirti, labai puikiai dirba šio klausimu. Pirmininkas, ačiū. Gabriel Zimmer nuo GUE. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už įnašą į šį darbą, taipogi pranešiai poniai Rodrygės, norėčiau padėkoti ir pritarti bei pasakyti, kad tikrai mes, mm, mums reikia konkrečių įsipareigojimų, instrumentų, finansavimo galimybių, o ne vien tik tai pažadų tam, kad Europa taptų realiai sociali pritarčiau tiems, kurie sako, kad mums reikalingi paradigmos pokyčiai. Reikia keisti pačią paradigmą ir užtenka dabar e, vien tik tai sakyti, kad mes paminame pagrindinės teisės ir kai yra suteikiama pirmindybė kitoms rytims. Jeigu nepakeisime šios situacijos, tai e, nieko gero nepasieksime. Būtent todėl noriu uh, pakviesti, paprašyti komisijos e, šią linkmę dirbti. Nepaisant, kad komisija yra vien tik tai patarėja šiame darbe, siūlyčiau vis tiek komisijai e, parengti daug tikslesnį negu kad dabar turimą pasiūlymą. Reikia daugiau aiškumo, trūksta čia konkrečių pavyzdžių. Taip, gerai yra nustatyti tą liniją, dėl kurios sutarė komisija, parlamentas ir taryba, bet taipogi reikalingi ir konkretūs dalykai reikia suteikti piliečiams galimybę išgyventi už savo darbo, iš savo darbo vaisių. Taigi reikia užtikrinti tokį socialinių teisų pagrindą arba ramsti, kuris e, leistų žmonėms oriai gyventi. Na, dabar antrasis dalykas, antrasis punktas, kuriame kalbama apie lankstumą darbo sutarčių, apie pusiausvyrą. E, Aš visiškai netikiu tokiamis idėjomis, aš nemanau, kad įmanoma yra surasti pusiausvyrą. Nes visada e, nenaudingi sprendimai yra priimami darbuotojai. Turime pripažinti, kad darbo sąlygos prastėja, dėl to žmonės skursta. Ir lankstumas tikrai neužtikrina socialinio saugumo. Tai tiek, dėkoju pirmininkas. Dėkoju Dabar žodis Tamas Mišelis žaliųjų vardu. Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą teksto projektą ir aš tikrai pritariu bendram požiūriui. Čia reikalingi drąsūs ir labai specifiniai konkretūs politikos priemonių rinkiniai. Taigi to prašome ir iš komisijos, iš parlamento. Mes pritarėme daugeliu pranešimo projekto minčių, nenorėčiau jų suvardinti, bet norėčiau tik tai pabrėžti, kad ir pranešėja mano, kad socialinis ramstis turėtų būti ramstis visai ES, ne tik eurozonai. Aš manau, kad mes tam tik galime pritarti. Pranešimo projekte reikalaujama teisės aktų įvairiose srityse ir mes ypatingai norėtumėme akcentuoti galimus teisės aktus dėl minimalių pajamų ir sąžiningų darbo sąlygų visose darbo vietose, mainų ekonomikos ir plačiau taip pat būsto, socialinio būsto ir socialinių paslaugų srityse. Mes taip pat e, irgi pritarėme sidabriniai taisykliai, socialinėms investicijoms, tą reikia padaryti irgi kuo galima greičiau. Ir norėčiau pabrėžti du dalykus, kurių trūksta pranešime. Pranešime kalbama apie 60 procento, procentų vidutinio atlyginimo nustatymą minimaliam atlyginimui. Tačiau e, vidutiniai atlyginimai labai skiriasi. Bulgarijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, tarkim, 60 procentų vidutinio atlyginimo reikštų, kad tektų dirbti ir gyventi skurde. Standartizuoti minimalių pajamų skaičiavimai ir minimalus atlyginimo skaičiavimai, kai atlyginimas siejamas su pragyvenimus kitas lyginimas siejamas su minimumu čia yra tam tikrų problemų. Taip pat e, pranešime kalbama apie pakankamą finansavimą, tačiau nėra minima, kad ES ir eurozona turi siekti fiskalinės sąjungos. Finansinė krizė atskleidė dalin, dalinės, dal, dalinai integruotos eurozonos silpnasias pusės ir su, supratome, kad bendroji valiuta veikia tik tai tuomet, jeigu yra bendra socialinė atsakomybė. Dėl to demokratiškai kontroliuojama sistema reikštų, kad būtų galima geriau absorbuoti šokus ir socialinė sąjunga būtų įžanga į fiskalinę sąjungą. Taigi norime, kad e, tie dalykai irgi atsispindėtų pranešime. Ačiū. Dėkoju. Laura Agėja, FDD frakcijos vardu, jos nėra. NF atstovo taip pat nėra. Kągi, David Martan tikriausiai vis tiek norės pasakyti NF frakcijos vartu. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Larsonui už tai, kad jisai atvyko ir jis yra, na, nėra atstovas spaudai, jo, pono Junkerio, jo patarėjas, kad jis atvyko į mūsų komitetą šiandieną, bet ta muzika labai rami, ir maloni, ne, neužglaisto rimtų problemų. Ir ES turėtų tapti galimybę dalintis turtu. Tačiau matome priešingus dalykus, ponė Larsonai. Europa tapo mašina, kur dalyjamasi skurdu, nedarbu, nedarbas auga, perkamoji galia mažėja, žmonės skursta, Ir visi, kurie pasisakė, tai akcentavo. Tai yra nesėkmės konstata, e, ponė Larsonai. Ir jūs matėte, kad 2007 metų gruodžio mėnesį jūs pradėjote plačias konsultacijas dėl Europos socialinio ramščio, socialinių teisų ramščio. Jau daugelį metų tas buvo žadėta, Ir bijau, ponė Larsonai, kad ir daug, ne aš vienas tai matau, daug žmonių atmerkė akis. Jūs norite primesti dar daugiau Europos ir jūs ten, ta, tas turi būti daroma iš apačios. Bet tai reiškia, kad dar daugiau bus skurdo, kuriuo dalysimės. Ir tą darome visame pasaulyje norime dalintis tai šešiais milijonais pabėgėlių. Taigi bijau, kad e, atsimušite į sieną ir žmonės galiausiai tai jums primins. Dėkoju. Ponas Balaš. Ačiū pirmininkė. Ačiū taipogi ir patarėjui. Jeigu ES netremia dabar socialinių iššūkių, tai gali taip nutikti, kad e, sugrius ES, nes labai sudėtinga yra skirti socialinės rytį nuo ekonominės. Beje, jūs pats sakote tai dokumente dėl ekonominių skirtumų. Tačiau pirmiausia, dabar norėčiau keletą klausimų užduoti. Pirmiausia, ar galima ar įmanoma adekvatų socialinį lygį ES užtikrinti? išlaikant laisvos prekybos santykius su kitomis planetos šalimis. Ar nėra prieštaravimo tarp šių dviejų tikslų? Ir šiuo požiūriu, ar Europos komisija neturėtų e, savo o, e, laisvos prekybos doktriną pakeisti, kuria remiasi ekonominis augimas pagal komisiją? Dabar dėl skirtingų socialinių sistemų, kokiegi uh, būtų tie apčiuopiami tikslai, kuriais jūs norėtumėte remtis? Ir kaip būtų su minimalaus atlyginimo konvergencija, kaip kad pavyzdžiui 60 procentų buvo uh, tikslas patvirtintas Europos parlamento balsavimo metu visai neseniai. E, dėkuoju. Ačiū dabar žodis Jūtai Steinruk. Priešingai negu kad kiti. Manau, kad ES bendradarbiaudama, ES šalis bendradarbiaudamos gali išspręsti daug problemų, išvengti nacionalizmo, išvengti skurdo ir nereikia čia to naivumu vadinti. Žanas Klodas Junkeris jau nustatė trigubo A tikslą socialinių teisų srityje. Na, o dabar reikia konkretaus atsako konkrečioms problemams. Manau, kad ES piliečiai turi labai didelių lūkesčių šią prasme. Taigi, ar čia būtų ramstis ar pagrindas kažkoks, tai reikia, kad ir kaip tai bepavadintume, reikia renkti konkrečių pasiūlymų sąrašą, reikia minimalių socialinių standartų sąrašą, parengti. Būtent tą įsipareigojo padaryti Žanas Klodas Junkeris. Dabar turime Europos rinką, kurioje turi būti nustatyti bendri minimalų standartai. Tačiau ar įmanoma to tikslo siekti ir pasiekti laiku, kaip numatyta? Taip, yra prisimta įsipareigojimų pažadų ir piliečiai to nepamirš, tačiau ar įmanoma laiku tų pažadų uh, laikytis ir juos įgyvendyti. Ačiū dabar Maritasko. Ačiū pirmininką. Norėčiau padėkoti Marijai Žuavo ir Larsonui už tai, kad e, labai greitai parengė tą bendrą dokumentą, kurį aptarėme. Man atrodo, kad turinys yra gan įdomus ir mes galėtumėme iš to turinio daug ką nuveikti daugelio žmonių labui. Ir reiktų daugiau įtraukti, daugiau žmonių įtraukti į darbo rinką. Ir reiktų ne tik parlamentarams apie tai kalbėti, reiktų, kad daugiau žmonių užsakytų savo nuomonę. Užimtumo komitetas rengia diskusijas, bet panašu, kad esame nutolę nuo paprastų žmonių gyvenimo. Kalbant apie ateitį ir kalbame ne apie tolimą ateitį. Turime pamastyti apie tai, kas vyksta už Europos parlamento ir komisijos ribų. Ir tik tokiu būdu bus galima lengviau pasiekti konsensuso. Aišku, nėra lengva pasiekti tokio tikslo. Ir neturėtumėme kalbėti vien tik tai apie socialinių teisių ramstį. Mums reikalingas ir socialinis protokolas sutartyje. Aš nemanau, kad yra kitų kokių tai būdų. Ir dabar čia matome šiek tiek vilties, nes mano vertinimu tai turėtų būti atspirties taškas. Mes jau seniai Europos parlamente to reikalavome ir kovojame už tai, kad būtų socialinė darbo tvarkė, kad būtų kitokia Europa kuriama, kuri daugiau orientuojama būtų visuomenės poreikis. Tačiau jeigu to nebus sutartie, nepasieksime jokių rezultatų. Taigi sutartis svarbus, svarbus elementas ir taip pat mūsų komitetas bei kiti komitetai, kad kartu su Marija Žuo ir ponu Larsonu tikiuosi pasieks gerų rezultatų, tačiau būtų geriau tikrai viską įtvirtinti sutartyje. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Sutinku su vertinimu pateiktų pranešime, būtent, kad reikia plėsti ir įtvirtinti, kalbant apie socialinį ramstį, tam tikras savokas. Ir uh, tai yra daugiau nei siūlė komisija. Pone Larsonai, jūs sakėte, kad pastarėjai metai nebuvo draugiški nei verslui, nei darbuotojams. Paaiškinamajame memorandume matome, kad tie metai buvo labai draugiški bankininkams, nes 2 trilijonai mokesčių mokėtų pinigų buvo naudojami kaip valstybės pagalba finansiniam sektoriui paremti 2008-2014 metais. O dabar matome, kad trūksta, smarkiai trūksta investicijų ir taupimo priemonės daugiausia paveikia socialinės išlaidas. Jūs kalbėjote apie tai, ką sakė Dragė, Legard ir kas buvo aptarta 20, didžiojo dvidešimtuko susitikime. Reikia ne tik atkurti pusiausvyrą, reikia keisti paradigmą. Taip ir yra, tai yra teigiama šiame pranešime ir tas uh, ta pasikeitusi paradigma e, galutinėje analizėje turi leisti mums ne tik kurti piniginę ekonominę sąjungą, bet ekonominę, piniginę ir socialinę sąjungą. Ir kaip teisingai paminėjo ponas Balas, turime būti konkurencingesni ir kurti augimą, bet tai pirmiausia yra susijęs su socialinės partnerystės kūrimu, kas leidžia užtikrinti uh, tvarų augimą. Taigi tie du klausimai ir tie pasiūlymai, kuriuos jūs teikiate, yra susijęs su Europiniu semestru ir kaip jūs įsivaizduojate, bus įmanoma teisiškai tvirtinti visas tas idėjas, kurias, apie kurias kalbame. Ačiū. Elizabeth. Merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegijai Rodrygės už tai, kad ji ėmėsi tokio svarbaus darbo. Dabar, ko gero, esame atsidūrę aklavietėje, kurdami tą Europos socialinių teisų pagrindą arba ramsti. Europos piliečiai patikės Europą tik tai tada, kai mes sugebėsime, galėsime tą pagrindą pastatyti, tą socialinių teisų pagrindą ar ramstį pastatyti. Mane labai suintrigavo keletas pastabų. Pirmiausia, atotrukis tarp darbo rinkos ir įtraukties sistemų. Galbūt galėtumėte mums paaiškinti, iš kur tas atotrukis. Dabar dešimt labiausiai paklausių darbo, tiksliau profesijų netgi neegzistavo prieš dešimt metų. Ir kaipgi dabar sistemos uh, įdarbinimo atsilieka nuo darbo rinkos poveik, poreikių. Ko trūksta tam, kad piliečiai integruotųsi į darbo rinką? Paaiškinkite man tai. Kitas dalykas. Jūs sakėte, kad dabar reikia uh, ne mokymus organizuoti, o kalbėti apie gebėjimus ir sugebėjimus. Aš jau kurį laiką esu įsitikinusi, kad jeigu kompetencijų, gebėjimų neskatinsime jau nuo pat e, pirminių mokymų, tai ko gero nieko nebus, nes tiesiog profesijos, profesijų poreikiai keičiasi greičiau negu kad e, mokymų modeliai. Kaip galime pakeisti tą mokymų modelį tam, kad jis, būtų, kad jis e, reaktyviau, operatyviau reaguotų į darbo rinkos poreikius. Ačiū kolegiai, dabar Elmaras Brokas. Dėkuoju. už pasiūlymus. Taipogi dėkoju už mums suteiktą galimybę su jais susipažinti. Dabar reikia surasti pusiausvyrą tarp finansinės situacijos ir reformų poreikio. Taigi galiausiai dabar turime progos veikti šioje srityje. Šis aspektas yra nepaprastai svarbus. Augimas ir konkurencingumas yra įmanomi tik tai užtikrinus socialinį stabilumą, socialinę taiką. Aš manau, kad ne visada ir ne visi tai supranta. Uh, klaidingai yra galvojama. Būtent e, todėl gal net ir nebūtina yra keisti sutarčių, bent jau per ateinančius 8 ar 10 metų. Kai kurie kolegos jau apie tai kalbėjo. Aš manau, kad tai gal net ir nebūtina, nes e, ratifikavimas e, gali sukelti nemažai problemų. Čia gal pernelyg įsisvajojama yra. Aš manau, kad reikėtų daryti viską, kas įmanoma, kad galima būtų veikti pagal dabartinės sutarties nuostatas. Na, be jokios abejonės, gerai būtų pakeisti sutartis, tačiau ta viltis praktiškai niekam nenaudinga ir tai mes naudojame tiesiog kaip alibi. Galbūt nereikėtų to daryti. Aš puikiai pamenu, kai rengėme Lisabono sutartį socialiniai klausimai buvo traktuojami taip, kaip aplinkosauga. Tai yra tiesiog horizontalios sritis. Tai ar dabar turimus instrumentus naudojama pakankamai plačiai? Galbūt atėjo laikas apie tai pagalvoti. Aš tikiuosi, kad komisija ir taryba apie tai pagalvos. Tikiuosi, kad taryboje bus imtasi veiksmų. Taigi reikia atsižvelgti tas horizontaliasias sritis kompetencijas ir tik tai taip mes atgaivinsime Europos modelį. Ačiū dabar Lambros Fantulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Labai ačiū ponė pirmininkė. Europos socialinių teisų ramstis, apie kurį pranešė ponas Junkeris, na, kol kas tai, tai noriu tam tikras rašėlis, tai nieko neturi bendro su realybė. Kila klausimas, kaip tai yra kila klausimų dėl to, iš ko tokia nelygybė Europoje, tačiau juk pačios Europos politikos, pačios priemonės veda prie to, prie nelygybės, prie skurdo. Europa yra senstantis kontinentas. Visi apie tai šneka, tačiau Europa nieko nedaro, kad paskatintų šeimas, kad paskatintų žmonės vaikų turėti. Mes tik kviečiame Europą ekonominius migrantus kaip pigę darbo jėgą pramoniai. Lankščios darbo sąlygos leidžia įmonėms ir korporacijoms išnaudoti žmonės. O tai reiškia, kad e, mažiau įmokamos socialinės e, apsaugos mokesčių, o tai sugriaus mūsų apsaugos sistemas. Taip pat pačiams silpniausiams šalims yra primetami gelbėjimo planai, ketinimų protokolai, panašus dalykai ir matome, kad jeigu ES ir toliau smaugs tas valstybės, tai anksčiau ar vėliau galiausiai teks nusimesti šį, šią naštą. Dėkui. Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, keli nuogastavimai dėl šio ramščio, nes jis siūlomas kaip socialinis ekonominis krizės sprendimas. Kalbam apie socialinių klausimų integravimą Europos semestrą Ir visą tai gali tapti priemonėmis, kuris bus naudojamos prieš valstybės narės. Nebūtinai Europos darbininkams į naudą. Tai gali kenkti šalių suverenui, suverenitetui ir gali daug kainuoti. Dabar dabartinės krizės kontekste. Na, jau buvo pasakyta kokią problemų kelia Europos institucijos, kad institucijos dangsto krizės priežastis. Keliami pozityvus tikslai, pavyzdžiui, senės anglauda, kovas neligybė, tačiau po tuo slepiasi tikrieji tikslai, tai yra galės centralizavimas ir ekonominės galės centralizavimas vienose rankose. Be abejo, kad tai yra kapitalistiniai projektai, Tas pats ir su Europos socialinių teisų ramščiu. Čia bandoma vienas ginti socialinės teisės, tačiau tuo pačiu ginti kapitalizmą. Rūpinamasi Europos deficito mažinimu, tačiau tai kenks darbininkų teisėms, o neapgins darbininkų. Pažiūrėkime tai, kas vyksta Portugalijai, kokį poveikį tai padarė Portugalijai. Nacionalinė minimali alga buvo padidinta iki 540 eurų pastaruoju metu. Tačiau matome, kad ne visuomet institucijos įmasi sankcijų prieš kitas valstybės narės, o prieš tai Portugalija įmasi. Ne vis šalis įgendina reformas, O mes matome, kad Europos teisų ramstis jau bus dar vienas žingsnis visiškai nebesiskaitant su darbininkų teisėmis ir darb... bus vykdomas rodas darbininkas sportas. Dėkui. Paskutinis kalbėtojas. Klukengart. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju ponė Larsinai už įdomių pristatymą. Manau, kad dauguma iš mūsų pritartų su ponu Junkeriu, pritartų ponu Junkeriu, kad reikia socialesnės Europos, tačiau daug įdomesnis klausimas yra, kaip tai padaryti, kaip sukurti tą socialesnę Europą. E, kitas susijęs klausimas yra, ar ta, tam mums reikia socialinės sąjungos. Tad ir mano klausimas yra su to susijęs. Atsiprašau, bet aš turbūt jį išsakysiu kitą kalbą. Na, juk tikrai, kad piliečiai išgirstų šią diskusiją, tai kalbėsiu daniškai. Kaip kad jau sakiau, ponia Larsnai, noriu užduoti klausimą susijusiu su jūsų pristatymu. Mane štai kas nustebino. Jeigu pasižiūrėsime, kaip realiai yra pasiskiršusios tos priemonės, kurių numatyta imtis, tai yra čia pabrėžiama, kalbama tiksliau apie e, lankstumą, saugumą, lankstų saugumą, flexicurity, kalbama taipogi apie sutarčių keitimą. Man visą tai atrodo protingas pasiūlymas, tačiau kita vertus mūsų tai konkrečiai nelabai domina. Jeigu jau taip yra sakoma, tai galbūt ponas Larsenas galėtų mums pasakyti, kad tiksliau patvirtinti, kad čia tikslas šio pasiūlymo nėra keisti sutartis. Gal galite mane tuo patikinti? Daug kas kalbėjo apie flexicurity, saugų lankstumą. Štai pavyzdžiui, net ir su lankščia darbo rinka Danijoje mes turime 4,2 e, nedarbo lygį tik tai, taigi praktiškai galima tik tai patik, patikinti šiuo pavyzdžiu, garantuoti šiuo pavyzdžiu, kad didesnis lankstumas nebūtinai reiškia didesnio nedarbo. Galbūt komisija galėtų sureaguoti į tai. Pirmininkas. Taigi buvo užduota daug klausimų, dabar suteiksiu Jums keturias minutės tam, kad atsakytumėte ir po to dar minutę išvadoms. Prašom. Ačiū, tai manau, kad trumpai galėsiu kalbėti ir palikti daugiau laiko kitai kalbėtojai. Išklausiau jūsų pozicijų, jūsų komentarų. Manau, kad komentarai labai aktualūs, labai įdomus. Jie ja. labai dera su to, ką girdžiu valstybėse narėse per diskusijas. Ir aš į savo ataskaitą įtrauksiu jūsų komentarus ir mes paskui biure apie tai kalbėsime. Na, tik vieną klausimą norėčiau atsakyti, konkretų klausimą. Nes visų kitų klausimų atsakyti aš negaliu, nes klausimai bus, tai yra atsakymai bus patikti po konsultacijų. Ir ne aš tai parinksiu. Todėl prašau, na, priimkite tai, kad, tai, kad aš tik jūsų klausimus perduosiu toliau, bet pats juos neatsakysiu. Bet buvo vienas klausimas. Ar bus konkretesnių pasiūlymų negu čia dabar pikta? Tai taip. Būtent toks ir tikslas. Na ir tai nėra toks dokumentas, kuriame viskas paruošta. Ne, mes vykdome diskusiją ir dokumentą pildysime turiniu. Klausysime, ką sakote jūs, ką sako kiti valstybės narėse. Tad į šį klausimą atsakau taip. Tačiau kaip visą tai atrodys galiausiai, na, pamatysime. Kita met, kai bus parinktos išvados. Na ir tuo turbūt baigsiu, likus laikas teiksiu kitiems kalbėtams. Taip, elgitės labai profesionaliai. O dabar Marija Žuo. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, manau, kad tikrai labai džiugu, jog tokia diskusija buvo turtinga, daug narių pasisakė. Taip pat ir ponas Alanas Larsonas pasisakė, Labai gerai pažįstu, labai džiaugiu, kad jūs atvykote į mūsų posėdį kaip pirmininko Junkerio patarėjas. Na, norėčiau pasakyti, kad laikos prildos, jog parlamentas kaip europinė institucija turėtų savo darbą organizuoti tinkamai, tinkamų laikų, kad būtų galima parengti, galima parengti pranešimą prieš kolegijai parengiant savo pasiūlymą. reikia taip pat pasiremti ir viešusiams konsultacijomis, kur dabar vyksta. Ir labai bė sutinku, kad Europos parlamentas turi atsiverti ir išklausyti visuomenės bei piliečių. Tačiau, na, jeigu parengsime savo pranešimą iki sausio, tai manau, kad tai puikiai tiks į komisijos kalendorių. Toliau kitas dalykas. Mes turėtume atnaujinti atsakymus, pateikti naujus atsakymus į naujus iššūkius. Ir, na, čia norėčiau pabrėžti, kad taip, tikrai reikia labai geriau, labai ger, pagerinti moterų ir jaunimo įtraukimą į darbo rinką. Tai yra du svarbiausi dalykai, ties kuriais reikia daugiausiai padaryti. Kitas dalykas - skaitmeninė revoliucija ir jos implikacijos. Vėlgi darbo formos kinta ir atsivers naujų galimybių, todėl reikia užtikrinti, kad bus laikomasi pamatinių teisų. Toliau. Paskutinis dalykas dėl priemonių. Kad pranešimas būtų patikimas, geras, reikia konkrečiai aptarti tikslus, priemonės, bei kaip, tai kaip matosime, tikslus pasiekime. Ir priemonės yra teisėkūrinės, tačiau taip pat reikia taip pat ir geriau koordinuoti ekonominę ir socialinę politiką. Ir taip pat reikia finansinių priemonių. Nes jeigu kalbėsime apie socialinės investicijas, didžiulės investicijas, tai reikės, na, pateikti, pasiekti rezultatų pagal ramstį ir reikės numatyti konkrečių tam priemonių. Tačiau jau tikiuosi kolegų iš komiteto pagalbos, kad jie bus pakankamai drąsus, kad parlamento pranešimas būtų tinkamas ir paskatintų komisiją tinkamai spręsti šią problemas. Labai ačiū. Labai ačiū, Marija. Baigdamas, aš norėčiau pasakyti kelius žodžius. Mačiau, kad diskusijos buvo tikrai gyvos ir daug klausimų buvo keliama dėl sutarčių keitimo. Na, čia aš laikaus to pačios pozicijos. Vargu dabar tinkam politinę situaciją ir vargu ar yra laiko būtent tam bet to gali reikėti, gali reikėti apie tai diskutuoti. Ir, na, gali reikėti tų sutarties pokyčių, tad visą tai verta turėti galvoje. Nes tikrai atrodo, kad sutartyse dabar kai ko trūksta, tam tikrų elementų trūksta. Kėl klausimas, kaip elgtis, galbūt reikia tam tikrų rekomendacijų europinių lygių, kurios būtų neprivalomos, taip pat gali komisija pateikti ir privalomų rekomendacijų. Svarbiausia, aišku, yra spręsti problemas, kuriamis susidurime. Neprivalomos socialinės rekomendacijos, jeigu toks būtų ramstis, na, kaip tai spręstų mūsų problemas. Todėl visose institucijose, bedarbiant su komisija, Europos lygiu, reikia kalbėti apie tai ir matome, kad reikia to socialinių teisų ramščio. Na, tokia trumpa pastaba iš mano pusės. Aš perduodu mūsų komentarus Žanai Klaudui Junkeriu ir labai dėkoju Katalinui Larsonui. Ir baigiame šį dabartės klausimą. Thank you.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 Yes, friends, then we proceed to point. Taip, perėsime prie aštuntojo darbo atvarkės klausimo. Šis klausimas yra poreikis parengti ES strategiją, siekiant pašalinti vyrų moterų pensijų skirtumą ir užkirsti jam kelią. Suteiksiu žodį pranešėjai. Gonsalės Penas pranešėjai. Prašau. Dvi minutės pristatymui. Labai ačiū. Atsiprašau, aš tikėjausi penkių minučių. Na tiek, bet jau pasiruošiau kalbėti, tad tikėjausi, kad man bus kitas penkias minutės. Atsiprašau, na, bet bus dar balsavimas, todėl galime suteikti tik tai dvi minutės. Nes reikės laiko daugiau. Na gerai, pabandysiu trumpiau pristatyti. Taip, norėjau pristatyti nuomonės projektą dėl ES strategijos poreikio siekiant panaikinti pensijų vyrų moterų pensijų skirtumą. Pranešime bus 10 punktų, kuriais kalbame apie šį pensijų skirtumą. Ten kalbam apie kiekybinius dalykus, kalbame apie tai, kiek laiko žmonės gyvena pensijoje, taip pat kokios yra neteisybės ir kaip tą problemą spręsti. Na, pirmiausia, tai visi turi teisę gauti orę valstybinę pensiją. Visi turite gauti lygią prieigą prie pensijos ir reikia šitą įsiginti. Matome, kad dabar ES taip nėra. Socialinė apsauga yra esminis dalykas, kurį pripažįsta tarptautinės žmogaus teisų sutartys, taip pat ES, taip pripažįsta visą viduje, taip pat valstybinėje konstitucijose dažnai tai pripažįstama kaip pamatinė teisė. Tad visiems reikia užtikrinti orę valstybinę pensiją be jokių diskriminacijų ir numatyti visuotinę pensijų sistemą, kuri taip pat būtų ir sąžininga, ir privaloma, ir remtų solidarumu, ir būtų perskirstanti, ir taip pat būtų tvari. Būtent todėl Mums tenka atsakomybė imti susijusių su to problemu ir reikia numatyti tam tikrų priemonių, numatyti tam tikrą minimalią garantuotą pensiją tiems, virš, yra, kurie yra virš 65 metų, taip pat pensijų paramos sistema numatyti, taip pat numatyti, tuo visą tai paremti progresyviais mokesčiais. Manome, kad pensijos neturi priklausyti nuo šeiminės asmens padėties Taip pat norime užtikrinti, kad tie, kurie rūpinasi kitais, nenukentėtų po to, kai jau gaus pensiją. Taip pat yra įvairių klausimų susijusių su darbo nepilna darbo diena ir panašiai. Taip pat diskriminacija, pensijų skirtumais. Visa tai kyla su esama diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Taip pat uh, rūpinimas artimasis srityje, tad reikia geriau derinti darbo ir asmeninį gyvenimą ir reikia užtikrinti geresnį moterų dalyvavimą sąžininką darbo rinkoje, taip pat reikia geresnių viešųjų finansų, kad būtų galima užtikrinti geresnį infrastruktūrą vaiko priežiūros srityje bei pagyvenusių asmenų priežiūros srityje. Taip pat manome, kad minimali alga turėtų pasiekti 60 procentų medianės e, algos Taip pat reikia pripažinti, kad e, e, taupimo priemonės bei kitos finansinio tvarumo taisyklės jau paveikė pensijų lygį, ypač paveikė moteris. Labai ačiū už tiktą galimybę kalbėti. Tikiuosi puikiai dirbsime, rengdami šią nuomonę ir lauksiu jūsų komentarų. Ačiū. Dėkoju. Nematau ponios Agniškas Kozlovskos. Ar kas nors apie pavardų kalbės? Prašau, ponė Sanders. Ačiū pirmininkė, kadangi ponios Koslovskos nėra, tai aš perskaitysiu jo siūlomas pastabas. Vyrų, moterų pensijų skirtumai turi būti panaikinti, kad užtikrintumėme lyčių lygybės principą, nes matome, kad tai yra didelis, didelė skriauda moteriams darbo rinkoje. Ir tai, kad pensijos yra skirtingos vyrams ir moterims, tai yra tiesioginė diskriminacija e, pensijų sistemose, kuri atsiradus yra dėl to, kad moterų situacija darbo rinkoje netokia kaip vyrų. Ir taip yra dėl trijų pagrindinių veiksnių. Pirmiausia, moterys mažiau dalyvauja darbo rinkoje apskritai. Antras dalykas, kai moteris dirba, Dažnai jos dirba, moteris dirba mažiau, trumpesnės jų darbo valandos. Trečias dalykas vidutiniškai moterys gauna mažesnį atlyginimą ir dėl šios priežasties pats veiksmingiausias ir kaštų prasme efektyviausias sprendimas per ilgesnio laiko perspektyvą mažinant skirtumus tarp vyrų ir moterų pensijų būtų užtikrinti vienodą moterų padėtį darbo rinkoje per politikos kryptis, kurių tikslas suderinti namų ruošos ir profesinės moterų pareigas. Tai atsispindės pakeitimuose, kuriuos pateiks EPP šešėlinė pranešėja ponia Kozlovska. Taip pat ji pateiks pakeitimų tam, kad būtų galima uh, atsižvelgti ir į subsidiarumo principo įtvirtinimą. Labai svarbu, kad nuomonė dėrėtų su ES, ES skir, skir, priklausančiomis kompetencijomis. Ačiū. Dėkoju. Pone Steinruk, socialdemokratų vardu pusantros minutės. Pone Blinkevičiūtė negalėjo šiandien atvykti, ji yra mūsų šešėlinė pranešėja. Ji norėtų padėkoti e, Jums už puikiai parengtą nuomonę ir geras, geras išsakytas mintis. Socialdemokratų frakcijai tai yra labai svarbus klausimas ir mums e, labai svarbi valstybinė pensija, valstybinė pensija, kurią norėtumėme akcentuoti ir taip pat mes e, turime atsižvelgti ir į antrąjį pensijų sistemos ramstį. Tai yra privačios pensijos, privačių fondų pensijos. Priklausomai nuo kolektyvinių dėrybų, e, aišku, lygybės mes nematome ypatingai trečiajame ramstyje, kur kalba eina apie privačias pensijas – arba netgi kalbant ir apie valstybinės pensijas, mes čia jokios lygybės tikrai nematome ir žmonės, kurie neturi pinigų, negali nieko savo leisti. Taigi valstybės narės turi reformuoti savo pensijų sistemas ir atsižvelgti į tas įvairi, įvairius pensijų tipus. Yra skirtumų tarp įvairių profesijų, verslo sričių, taigi reikia daugiau skaidrumo nustatant um, pensijas. Tiek, dėkoju. Thank you. Pirmininkas, ačiū. Toliau. EKR frakcijos vardu Janas Zitnanska. Ačiū. Kalbame apie pensijų sistemas Europos parlamente ir pirmiausia svarbu pabrėžti, kad ES turi labai nedaug teisų šioje srityje. Mes galime, aišku, tik tai keistis nuomonėmis ir patirtimi ir dėl to manau, kad turime būti labai atsargus teikdami pasiūlymą turime nepamiršti, kad egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių. Taip pat reikia pasakyti, kad žinome, jog yra daug nežinomųjų šioje sistemoje. Ir pensijų skirtų, atlyginimų skirtumai tarp vyrų moterų mažėja daugelį valstybių narių, tačiau dėja tai neatsispindi pensijų sistemoje. Pensijų skirtumai kyla dėl kelių veiksnių ir mums sudėtinga į, į, į, įvertinti tuos veiksnius. Dėl to, kad trūksta kokybinių duomenų, kad galėtumėme įvertinti tą reiškinį. Taigi aš manau, kad labai svarbu ir tai galbūt sukurtų ir pridėtinę vertę ES susitelkti ties tuo, kad daugiau spaudimo reikia daryti tam, kad būtų primami geresni ir labiau informuoti sprendimai. Kitas dalykas tai yra moterų e, rūpinimasis vaikais ir pagyvenusiais asmenėmis. Ir tada moteris labai pažeidžiamos, nes tokie tokios pertraukos jų karjeroje atsispindi jų pensijoje. Ir būtent čia reikia daryti spaudimą valstybėms narėms, kad būtų kompensuojama už tas spragas profesinėje karjeroje, kad moteris už tai irgi gautų atlygį. Dėkoju. Ačiū. Laikomės tikrai kalbėjimų skirto laiko. Puiku, kad visuomet tai būtų. Jana Tum nėra. Alde frakcijos vardu, kas norėtų pasisakyti? Žaliųjų vardu. Ponios Haint, nematau, Laura Gėja, FDD vardu. Žaliųjų vardu, ponia Ždanoka. Aš norėčiau pasisakyti mūsų šešėlinės pranešėjas Terry Raintke vardu, negalėjo šiandien atvykti. Tai norime pasveikinti pranešėją. Mes pritarėme daugeliu siūlymų, kuriuos jį pateikė. Mes labai vertiname tai, kad yra nemažai konkrečių pasiūlymų. Norėtumėme pabrėžti, kad nepakankamos pajamos, pensinės pajamos skatina skurdą tarp gyvenusių moterų. Dėl to norėtumėme pasiūlyti pakeitimą ir ten pateikti konkrečius pasiūlymus šioje srityje. Mes, pavyzdžiui, norėtumėme pareikalauti, kad Europos komisija sukurtų Europos rūpybos kreditų standartus pensijų sistemose. Taip pat manome, kad valstybės narės turėtų viską daryti, kad būtų numatytos teisinės priemonės ir būtų užtikrinama, užtikrinamos pensijų, pensijų teisės skirybų ar gyvenimo skyriumi atveju. Taigi, tokie bus mūsų pakeitimai, kuriuos pasiūlysime šiai nuomonė. Dėkoju. Ačiū. FDD Laura Gėja nėra. Joel Melan. Ponas Martan. Merci, uh, prezident. Ačiū, pirmininkė. Tikrai labai platus klausimas. Čia yra ir ko gero sunku būtų nepritarti poniai pranešėjai. Labai teisingi pasiūlymai jos yra. Tačiau problema štai kokia kasgi už tai mokės, iš kur gausite pinigų. Jau kai kuriuose valstybėse narėse, ypatingai Prancūzijoje, buvo sakoma, kad baigėsi finansuojamos ateities kartų finansuojamos tencijos laikai. 60, 72, galbūt 75 galbūt metų dabar eisime į pensiją, nes gyvenimo trukmi ilgėja. Na, o štai Prancūzijoje atvirkščiai statistika rodo, kad atvirkščiai vyksta jau e, vienerius metus. Ir be to dar siūloma mažinti pensijas. Be jokios abejonės, jūsų pasiūlymai yra geri, tačiau jūs taip pat sakote, kad klausimas labai sudėtingas, todėl kad daugybė skirtumų egzistuoja tarp valstybių narių kai kuriuose valstybėse narėse tik tai pradedama pensijas mokėti, pensijų sistema kaip tokia tik tai savo e, pradinėje stadijoje yra. Na ir žmonės e, skursta, nepaisant to, kad dirba, ypatingai moterims e, taip nutinka. Taip, visi jūsų pasiūlymai yra geri, bet už kokius pinigus, iš kur jūs tų pinigų gausite? Ačiū pirmininkai, kad sutikite man daugiau laiko. Dėkuoju. Ačiū. Dabar gerigė. 90 sekundžių. Ačiū pirmininkė. Reikalinga europinė strategija, kad galėtumėme užkirsti kelią tokiems pensijų skirtumams tarp vyrų ir moterų ir valstybės narės turi įgyvendinti tokią strategiją. Mes mus turime vadinti daiktus savais vardais, turime tą padaryti, nes tai vienintelis kelias. Taigi, kur gausime tas pensijas. Nereiktų tik kalbėti apie tai. Turime moteris įtraukti labiau į darbo rinką. Tačiau kyla klausimas, ar vyrai to nori, tėvai to nori, ar gali moterys tapti motinomis ir dirbti ir rūpintis vaikais. Taigi, kalbant apie tas pensijas, turime kalbėti ne apie moteris, bet kalbėti su moterimis. Ir aš sutinku su ponia Gonzalės Penas, mums reikia. Mums šeimos partijai svarbu, kad būtų aiškiai pasakyta, kas mokės tas valstybinės pensijas, kas jas uždirbs. Ir mums reikia patikimų, aiškiai paskaičiuotų siūlymų. Tačiau kol kas nėra e, konkretaus pensijų skirtumų apibrėžimo. Ačiū šešėliniams pranešėjams. Ačiū pirmininkė. Aišku, tai yra labai aktuali problema, tai pensijų skirtumai tarp vyrų ir moterų, tačiau uh, turime mes, Europos parlamentas, suprasti, kur, kokia yra mūsų vieta. Nes čia pirmiausia pensijos tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Jeigu pažvelgtumėme į pensijų situaciją Europoje, tai situacija labai skiriasi. Mūsų šalyje, Niderlanduose daug yra antroramšio pensijų, daug fondų, pensijų fondų, kitose šalyse to nėra. Ir tai, kad parengs, parengsime vieną sprendimą visiems ES lygmenių ir spręsime visas problemas, panašu, kad nėra atsižvelgiama į tuos nacionalinius skirtumus. Ir aš išklausęs to, kas buvo pasakyta apie valstybinės minimales pensijas, minimalius atlyginimus, jų didinimą, pensijų kreditus ir e, mokestinės lengvatas, minimalius mokėjimo, pensijų įmokų mokėjimo metus ir panašiai, tai yra tikrai ne mūsų parlamento kompetencijų klausimas. Aišku, diskus, padiskuoti apie tai svarbu, bet turėtų diskutuoti valstybės narės vienos iš kitų mokytis, o mes savo komitete galime Negalime teikti teisėkros pasiūlymų tose srityse, už kurias nesame atsakingi. Nemanau, kad reiktų taip naudoti mūsų darbo laiką. Ačiū. Dėkoju. Pone Lenart, dar norėčiau dėl to, ką Jūs sakėte, priminti, kad mes ankstesnėje kadencijoje apie tai kalbėjome, buvo Baltosios žaliosios knygos ir tai nebuvo mūsų iniciatyva. Buvo kalbama apie tai, kaip dirbti ilgiau, užtikrinti ilgesnį e, darbinį amžių, kaip suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Ir mes neturime daug kompetencijos pensijų srityje, tačiau mes negalime uh, atmesti tų dalykų, negalime ignoruoti tų dalykų, kurie mums nepatinka ir mokslininkai daug tuo domisi ir komisijoje daug, daug yra daroma šioje srityje, bandoma įvertinti situaciją ES lygmenių ir mes turime į tai atsižvelgti tolesnėme darbe. Toliau kitas klausimas - Erasmus Plus įgyvendinimo ataskaita. Emilijan Pavel yra pranešėjas, prašau, dvi minutės. Ačiū pirmininkė tikiuosi, kad pakaks. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi galėdamas prengti nuomonę šiuo klausimu, kadangi Erasmus Plus yra ta programa, kuri yra aktuali daugeliu europiečių. Turime pasirūpinti, kad ši programa būtų veiksmingai gyvendinama, kad būtų pasinaudojama visų jos potencialų. Kaip žinia, įgyvenimo ataskaitoje kultūros komitetas atsakingas už šį klausimą ir dabar komisija rengs vidutinės trukmės peržiūrą. Na, čia yra nemažai nuomonių parengta. Ir manau, kad ir mums Europos parlamente svarbu atspindėti tai, kas yra aktualiausia ir ką reikia pataisyti šioje programoje, taip pat įvardinti mūsų prioritetų šioje programoje. Keičiausi nuomonėmis rugsėjo mėnesio pradžioje su šešėliniais pranešėjais, jie dalyvavo tame susitikime, kviečiau komisijos atstovus suinteresuotus asmenis ir turiu pasakyti, kad visi sutarėme, jog Erasmus Plus eina teisinga linkme, tačiau yra nemažai dalykų, ką būtų galima tobulinti. Dabar mano nuomonėje, savo nuomonėje aš miniu kelis prioritetus, kadangi 1500 spaudos ženklų tik tai buvo numatyta, tai aš pakoreguoju dabar teisiu tą pasiūlymą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad judumas yra labai svarbu siekiant ekonominio augimo. Ta aspektą reikia stiprinti Erasmus Plus programoje. Taip pat akcentuoju, kad šios programos projektai turi skatinti atskaitomybės jausmą. Taip pat aktyviai įtraukti naudos gavėjus, kuriant šią programą reikia. Ir taip pat pabrėžiu, kad reikia kovoti už visapusiškai pripažįstamą kreditų perkelimo sistemą. Pakeitimuose e, išiškinsiu tam tikrus klausimus, kuriuos e, mačiau kalbant apie Erasmus Plus programą, reikalingas tinkama finansinė parama, ypatingai mažesniems naudos gavėjams, žmonėms iš nutolusių regionų, tam, kad e, tai atitiktų realybę ir būtų užkirtamas kelio diskriminacijai. Taip pat labai svarbu, kad programos taisyklės būtų vieningai taikomos nacionalinėse agentūrose, kad būtų atsižvelgiama į atitinkamus standartus ir procedūrinę praktiką. Uh, mokymosi rezultatai, darbo aprašymai yra labai svarbu, kalbant apie Erasmus Plus programų gyvenimą užsienyje. Taip pat labai svarbu įtraukti ir mokymo programų e, orientavimo aspektus ir taip pat svarbu, kad programos naudos gavėjai kuo galima daugiau sukauptų patirties, reikia skatinti tarp valstybinį bendradarbiavimą, geriausios praktikos pavyzdžius. Ir taip pat raginu, kad būtų mokomasi iš dėgiama partnerių mokymosi programa ir kiti aspektai. Dėkuoju. Vielen Dank. Tom van den Kandelare. Ačiū dabar žodis ponui Vandenkandalar. Ačiū pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjų už pranešimo projektą. Erasmus plus panas Vidersenas klausimų dirba kultūros ir švietimo komitete. Tačiau manau, kad užimtumo komiteto e, vaidmuo čia negali būti paneigtas nes Erasmus Plus programos tikslas yra um, užtikrinti geresnę įtraukti į darbo rinką. Aš pats 2005 metais dalyvau Erasmus programoje ir labai džiaugiuosi galėdamas uh, pasidalinti savo patirtimi ir pateikti tam tikrų rekomendacijų. Štai pavyzdžiui, aš e, buvau universitete, kuris dalyvavo Erasmus programoje ir ko gero didžiausias rūpestis to universiteto buvo uh, stebėsenos kokybė. Studentams reikia užtikrinti kokybišką programą, kuri būtų e, ekvivalentiška savo, jo tiksliau šalies universiteto programai. Taip, e, jam geresnė prieiga prie darbo rinkos e, užtikrinta. Be to, taipogi reikėtų pakankamai įvertinti Erasmus programos metu gautą kvalifikaciją ir patirtį. Ir manau, kad į darbdavių dėmesį reikėtų tai ypatingai atkreipti. Pirmininkas, ačiū dabar ponios Stevens iš EKR nėra, Renata Weber dabar Aldė grupės vardu, jos taipogi nėra. Tanja Gonzalės Penas Guoja vardu. Dėkoju. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Dėkojame už labai konstruktyvų pasiūlymą. Pritariu pasirinktam požiūriui. Ko gero, du pagrindiniai iššūkiai būtų sumažinti neligybę tarp skirtingų šalių darbo ieškotojų. Erasmus Plus programa turėtų tapti ta programa, kuri sustiprintų jaunimo galimybės patekti į darbo rinką. Taipogi reikėtų pripažinti, kad sudėtinga yra gauti e, informacijos apie Erasmus Plus programą, apie mobilumą, apie prieigą neįgaliųjų asmenų. Ir štai pavyzdžiui, 20 tūkstančių yra įvairiausių universitetų tikriausiai, tačiau tik tai labai nedaug jų dalyvauja neįgaliųjų neįgaliesiams draugiškų universitetų programoje. Įmonėse neturi būti darbuotojai keičiami kažkokiais tais išlaikytiniais. Formas plus daug ką padarė, prisidėjo prie to, kad ES tautos draugautų, kad keistųsi patirtimi. Ši programa turėtų būti panaudota neligybei mažinti ir neturėtų priešingai neligybę sukurti tą programą. Ačiū dabar žodis Karimai Dėly. Po to Laura Agėjo ir tada Joel Melin. Jų nėra visų, taigi Dominik Marta. Ačiū pirmininkė. Nuomonės projektas siekia didinti piliečių mobilumą nuo pat, jų, nuo pat mokymų etapo. Mobilumas turi būti skirtas ir jauniesiams, ir suaugusiems, ir jaunimui, ir suaugusiems ir tas mobilumas turi būti visais lygiais užtikrintas. Mobilumas turi ateities mobilumą taipogi skatinti. Europos piliečiai turi turėti galimybę vykti į kitus regionus, kuriuose trūksta darbo jėgos. Tik tai be jokios abejonės reikėtų išsiaiškinti, kokie tai regionai. Pranešėjas taipogi kalba apie tai, kad reikia integruoti migrantus. Koks atsitiktinumas? Reikia juos įtraukti į Erasmus Plus programą. Taip mes dar labiau nuo pagrindinio pirminio tikslo nukrypstame. Taigi čia apie viską ir apie nieką yra praktiškai. Ačiū. So, weitere Wortmeldungen habe ich derzeit nicht. Helga Stevens ist aber. Nebeturime daugiau laiko kitiems kalbėtojams skirti. Pone Stevens, ar vardu dabar? Ačiū pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, pasveikinti pranešėją parengus tokį puikų tekstą. Esu įsitikinusi, kad e, galutinis rezultatas šio darbo bus tikrai puikus ir aš esu pasirengus prisidėti prie jo. Pirmiausia, ką galiu pasakyti, su pranešėju sutinku dėl to, kad Erasmus Plus turi labai teigiamą e, poveikį užimtumo lygiui. Taip daugiau gebėjimų yra įgyjama ir daugiau šansų įsitvirtinti darbo rinkoje. Tas, kuris pasirenka Erasmus programą, yra geriau panaudotinas darbo rinkoje ir lengviau ras darbą. Todėl manau, kad reikėtų investuoti daugiau į Erasmus Plus programą, nes tikrai tos investicijos atsiperka. Pranešėjas pasisako už glaudų bendradarbiavimą tarp švietimo sektoriaus ir įmonių. Taip, tai yra ko gero svarbiausias dalykas, mano manimu, taipogi, nes jeigu jau švietimo sektorius neprisitaikys prie darbo rinkos e, poreikių, tai ko gero augimui ir konkurencingumui tai turės labai tragiškų pasiekmių. Manau, kad labai gerai yra užtikrinti kiekvienam e, moksleiviui, studentui suteikti galimybės savo e, talentus išreikšti. Erasmus plus kalbama apie kiekybinius tikslus. Na, o aš siūlyčiau, kad čia reikėtų e, daugiau galbūt susikoncentruoti ties kokybės aspektu. Ir čia tai taipogi buvo atsižvelgta. Manau, kad taip pat reikėtų numatyti geresnį prieinamumą Erasmus programų užtikrinti. Nes dar yra rimtų problemų šioje srityje. Yra daugybė administracinės, didžiulė administracinė našta e, patiriama Na ir aš norėčiau pasakyti, kad kai kurios piliečių grupės turėtų būti paminėtos taip pat. Na, kai kuriems gal tai problemų nekelia, tačiau apribojimų čia neturėtų būti. Tačiau nepaisant to, labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kas buvo čia surašyta, todėl e, E, ir e, tikrai prisidėsiu prie to, kaip galėsiu. Ačiū, sako pirmininkas. Galutinė pakeitimo data yra rugsėjo 29 diena, 12 valanda. Šių metų lapkričio 8 dieną komitete bus galutinis sprendimas priimtas dėl šio dokumento. Taigi dėkojame, dabar trumpą pertraukėlę padarysime sakiau, kad 17.55 balsuosime. Tai dabar man galite padėkoti. Vis dėlto 17.45, be 15.06 pradėsime balsuoti.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

Taip, pradėkime balsuoti. Dešimtas klausimas visų pirma. EGF paraiškų tvirtinimas. Pirmiausia, Suomijos Microsofto klausimas. Elektroniniu bal būdu balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau. EGF Erikson iš Švedijos atvejais. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Labai ačiū. Toliau vienotas klausimas naujos galimybės mažosioms transporto įmonėms, įskaitant bendradarbiavimo grindžiamus verslo modelius. C kompromisas. Ačiū. Prieš. Patvirtinta M kompromisas. Už. Prieš. Patvirtinta. D kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. E kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau. 1A nauja dalis. 25 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko patvirtinta. F kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. G kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau. Antras A naujas paragrafas. 38 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. U kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. H kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. I kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. J kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. K kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. L kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. M kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Paragrafas 4a. Taip, atsiprašau, sako pirmininkas, tai atsimta. Toliau 4b naujas paragrafas, 64 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 65 pakeitimas už, prieš sus, susilaiko patvirtinta. 66 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Kompromisas O už, prieš susilaiko priimta. 5a nauja dalis, 75 pakeitimas už, prieš, suslaiko, atmesta, p kompromisas už, prieš, suslaiko, priimta, q kompromisas už, prieš, suslaiko, priimta, r kompromisas už, prieš, suslaiko, priimta. B kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. A kompromisas. Tiksliau atsiprašau, sako pirmininkas. 7A nauja dalis, 89 pakeitimas už, prieš. Ne, patikrinkime. Aštuoniasdešimt devintas pakeitimas. Ar visi balsavo? Baigia balsuoti. Patvirtinta. 90 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. A kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau. Trečias pakeitimas. Pirma dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antra dalis. Taip, antra dalis nebeaktuali. Toliau A konstatuojamoji dalis AA. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. T kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar dėl elektroninių būdų balsom dėl viso dokumento. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. 35 už, 2 prieš, 9 susilaikė. Labai ačiū. Dėkojame pranešėjams. Taip, reikia dabar dokumentus susitvarkyti. So, dann ist aufgerufen. Taip. Toliau. Dvyliktas klausimas. Europos ekonomikos politikos koordinavimo semestras. 16 metų prioritetų įgyvendinimas. B kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. GA kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta Priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, sulaiko, atmesta. A kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Devyniotas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. C kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. E kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau. 25 pakeitimas, balsuojama dalimis. Pirma dalis. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antra dalis. Už, prieš, susilaiko atmesta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 28 pakeitimas už, prieš, susilaiko, reikia patikrinti. 28 pakeitimas, balsuojame. Ar jau visi balsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 30 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime taip pat. 30 balsuojame. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 31 pakeitimas už prieš, susilaiko, patvirtinta. F kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau 47 pakeitimas, balsuojama dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta turbūt atmesta, bet patikrinkime. 47 pakeitimo antroji dalis. Balsuojame. Ar visi balsavo, baigiam balsuoti. 24 prie 24, taigi atmesta. Toliau. 50 pakeitimas už. Prieš. Suslaiko atmesta. G kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau 52 pakeitimas dalimis, už pirmą dalį, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš, sunku pasakyti. Patikrinkime. Antroji dalis, 52. Ar visi balsavo? Baigiam balsuoti. Atmesta. 53 už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 54 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ne, patikrinkime, patikrinkime šį. Ar visi balsavo? Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau 55 už, prieš, susilaiko atmesta. 55 patikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Baigiam balsuoti. Atmesta. Penkiasdešimt septintas už. Prieš susilaiko. Patikrinkime. 50 elektroniniu būdu tikriname. Ar visi balsavo? Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Taip, kartais reikia pastikrinti, jeigu nėra iki galo aišku, kad visiems būtų aišku. Toliau, 58 už, prieš, susilaiko, atmesti. Na, nieks manim nepasitikė, ar ne? 58 elektroniniu būdu balsuojame. Ar visi balsavo? Atmesti. 59 ir 106 pakeitimai. Jie yra vienodi, už, prieš, susilaiko, atmesta. H kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. N kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 76 už, prieš, susilaiko, atmesta. Septyniasdešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti. Septyniasdešimtą tikriname elektroniniu būdu. Haben alle abgestimmt? Das ist angenommen. Ar jau visi balsavote? Patvirtinta. Septyniasdešimt devintas, sako pirmininkas. Kas už prieš susilaikė? Patikriname elektroniškai. 79. Ar visi jau balsavo? Patvirtinta. Keturiasdešimt, aštuoniasdešimt pirmas ir aštuoniasdešimt antras identiški, kas už prieš susilaikę atmesta. Dabar į kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 87. Čia yra su priedu, kas už prieš susilaikę priimta. Devyniasdešimt trečias vardinis balsavimas, kurio prašo SND frakcija. Ar pritarėte tam vardiniam balsavimui pirmiausia dabar? Kas už vardinį balsavimą? Atsistokite, kas už. Dvidešimt penki procentai, gal net šiek tiek daugiau negu 25 procentai, negu ketvirtadalis. Balsuojame elektroniškai dėl 93 pirmosios dalies. Pradedame balsavimą. Visi jau balsavo. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Pakartosime dabar balsavimą dėl 93 e, vardinis balsavimas, pradedame balsavimą dėl pirmosios dalies pirmiausia. Ar visi balsavo jau? Turime rezultatus patvirtinta, pagal taisyklės viskas. Antroji dalis 93 dabar. Vėl vardinis balsavimas. kas už antrąją, kas patvirtinkime pirmiausia, kad vardiniu balsavimu balsuosime. Gerai. 93 vardinis balsavimas, dėl antrosios dalies pradedame balsuoti. Ar visi balsavote jau? Balsavimas baigtas. Atmesta. D kompromisas už prieš susilaikę priimta. Toliau 95 pakeitimas, kas už prieš. Nėra aišku. Na, gal dar nesame pavargę taip tokią ankstyvą valandą. Balsuokime dabar elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 97. Kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vardinis dabar balsavimas dėl 98, kurio prašo SR, SRD socialistai. Atrodo, kad daugiau negu kad 25 procentai už, taigi balsuosime dabar vardinio balsavimo būdu. E, dėl 98 balsuojame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 99 kas už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas antras kas už, prieš, susilaikė. Vėlgi patikrinkime. Šimtas antras. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 103 dabar kas už, prieš susilaikę atmestą. 504 balsavimas dalimis. 104 už pirmąją dalį kas už, prieš susilaikę. Patikrinkime. 104. Pirmoji dalis. Balsuokime elektroniškai. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar pereikime prie antrosios 104 dalies, kas už prieš susilaikę priimta. 105. Kas už prieš susilaikę priimta. Dabar 107 vėlgi dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, priimta. Dabar antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad priimta, bet dar patikrinkime, reikia įsitikinti. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Dabar trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai dėl trečiosios dalies. Dėl 107 trečiosios dalies dabar balsuojame. Ar visi balsavo? Atmestas pakeitimas. 108. 108 kas už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad atmesta. Patikrinkime. 108 tikriname. Elektroniškai dabar. Ar visi balsavo? Atrodo, kad taip. 22 ir 20, 22 prieš 22 už 22 prieš. Kas dabar už 109 prieš? Susilaikė priimta. Jūs manimi nepasitikite, ar kaip, sako pirmininkas. Taigi dėl 109. Elektroniškai balsuojame, ar visi jau balsavo? 110 dabar kas už prieš susilaikę priimta. 111 kas už prieš susilaikę priimta. 112 atsiimtas. Ne. Tai dėl 112 kas už prieš susilaikę priimta Patikrinkime elektroniškai. Vieno kolegos pageidavimu. Taigi pradėkime balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. J kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. 118. Kas už prieš susilaikė priimta. 119. Kas už prieš. Patikrinsime 119. Pradedame balsuoti elektroniškai. Ar visi jau balsavo? Atrodo, kad taip. Atmesta. 121 dabar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. 121. Dėl jo balsuojame elektroniškai. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. L kompromisas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 132. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 134. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. M kompromisas dabar kas už, prieš, susilaikę, priimta. 139. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 140. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 141. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 142. Už. Prieš. Susilaikė. Patikrinsime. 142. Tikrinimą balsuojame dėl 142. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 143. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 144. Prašo manęs dabar patikrinti 143 balsavimo rezultatus. Ar visi jau balsavo? Atmesta. 144 kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 145 kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Dabar konstatuojamosios dalis pirmasis pakeitimas kas už prieš susilaikė susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Na ir dabar galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Prašome balsuoti. Haben alle abgestimmt, das ist der Fall. Ar visi jau balsavo? Atrodo, kad taip. 35 už 12 prieš, susilaikiusių nėra, dokumentas pranešimas patvirtintas, sveikiname pranešėjai ir bendra pranešėjus. Taigi dabar atrodo, kad baigėme šiandienos darbą. Kitas mūsų posėdis vyks spalio 12 dieną nuo 9 iki pusės pirmos, o po pietų tęsis nuo 3 iki pusės 7. Ir po to kitą dieną 13, spalio 13, vėlgi iš ryto nuo 9 iki 12.30. Puikaus vakaro. Thank you.